So an excellent good morning to all of uh, you who. Labą dieną. Sveikinu visus, kurie ką tik prie mūsų prisijungė. Konkrečiai jau į FAM komiteto posėdį atėjo. E, ir dabar mes kalbėsime apie aštuntąjį darbo tvarkės punktą - forumas lygybės karta. Visų pirma, norėčiau e, pasveikinti mūsų svečius. Labai laukiame būsimo bendradarbiavimo, taigi sveikinu ponę Dagmar Šumachą, mm, ponui mm, Mauriti Skandier, kuris yra, Europos, e, tai yra Meksikos atstovas Europos Sąjungoje. Taip pat e, Prancūzijos nuolatinės atstovybės atstovė ir ponia Mara Marinakė. išorės veiksmų tarnybos atstovė. Taigi mes kalbėsime apie forumą lygybės karta, tai, pilie, e, tai yra pilietinės visuomenės centras, e, dirbantis lyčių lygybės srityje. E, jis teikia kartu Meksikos ir Prancūzijos vyriausybės, e, kitos organizacijos ir mes jau turėjome progą dvi šalių pagrindų su jumis pabendrauti, įsidėmėti jūsų entuzijazmą, jūsų energiją e, susijusią su visais busimais renginiais ir um, Meksike Kitais metais, gegužės 7-8 dienomis, vyks labai svarbus renginys šio forumo, kuris bus e, Liepos mėnesį pratestas Paryžiuje, Prancūzijoje. Taigi e, mūsų e, svečiai papasakos viską apie šiuos renginius, sužinosime, kaip galime bendradarbiauti. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Dagmar Šumachar iš Junktinių tautų e, moterų Bruselio e, biuro. Ačiū e, pirmininkę, labai malonu būti čia su Meksikos ambasadoriumi, Prancūzijos ambasadore ir kitais svečiais. Taip pat dėkoju FAM komiteto sekretoriatui. Puiku, kad šiandien surengėt šį renginį, dar 2019 metais, mums jau žvelgiant į 2020 metus. Tai labai e, gera galimybė. Mm, e, jaučiame tam tikras stimulą, postumį toliau dirbti lyčių lygybės e, klausimais. Truputį papasakosiu apie forumą lygybės karta. 2020 metai yra mums labai svarbus dėl įvairių priežasčių. Yra svarbių sukakčių jungtinių tautų organizacijoje. E, Jungtinių tautų um, saugumo tarybos rezoliucija dėl moterų taikos ir saugumo e, minisavo e, metinės, taip pat minimos e, Pekino veiksmų platformos metinės, bet to 2019 metais e, SIDO 40-osios e, metinės taip pat minimos, e, tai labai svarbu lyčių lygybės darbo atvarkė. Taigi iš tikrųjų e, turime galimybę. M, pakeisti darbo tvarkę, pakeisti lygybės padėtį. Kalbant apie forumą e, lygybės karta, Jis buvo įsteigtas dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, e, norint e, labai aiškiai įtraukti pilietinį visuomenę ir kitus suinteresuotusius subjektus, kurie yra labai svarbus, norint užtikrinti lyčių lygybę. Pilietinė visuomenė, vyriausybės, privatusis sektorius, akademiniai atstovai, Europos parlamentas, ES institucijos, visi E, pati visuomenė. E, iš tikrųjų turime mobilizuoti absoliučiai visus, e, kad susiformuotų judėjimas galintis daug ką pakeisti lyčių lygybės srityje. Pastaraisiais metais stebime na, tokį žingsnį atgal, um, pasipriešinimą lyčių lygybei ir mes turime priešintis tam pasipriešinimui, tam, kad užtikrintume lyčių lygybę. Labai um, E, džiaugiamės e, tuo, kad e, teko kartu su Meksikos vyriausybė pirmininkauti forumui. Tai yra, kaip minėjo pirmininkė, E, e, tai yra gegužės 7-8 dienomis Meksikoje vyks forumas, mums pirmininkaujant ir po to Liepos mėnesį Prancūzijoje. E, visi kartu dedame pastangas ir galime tuo pasidžiaugti. Mm, kalbant apie tolesnius veiksmus, kaip sakiau, tai kelionė. Ši kelionė prasideda jau šiais metais. Gavome daugiau nei 116 atsiliepimų iš įvairių e, valstybių, vyriausybių, e, apie tai, e, kaip sekėsi gyvendinti Pekino veiksmų platformą, kokiu rezultatu pavyko pasiekti. Taigi matome, kokia pažanga padaryta, bet kartu matome ir spragas. Jau darome pirminės išvadas pagal tas nacionalinės peržiūras, atliekame analizę. Ir e, taip pat vykstant regionėms konsultacijoms šiuo metu e, kalbama apie visus šios dalykus, e, ką tik baigėsi regioninės konsultacijos Azijoje, taip pat Europoje spalio pabaigoje baigėsi tokius konsultacijos, jūs galbūt juose ir dalyvavote. Tai labai svarbus procesas, be to generalinio sekretoriaus ataskaita apie tai neturėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. Ir kovo 9 dieną vyks dar vienas renginys, kuriame taip pat dalyvaus ir Europos parlamento delegacija. Mes labai tikimės, kad e, CSW dalyvaus ir jūsų delegacija, ir e, daugelis kitų suinteresuotųjų subjektų bus e, priimta politinė deklaracija, kuri bus e, patvirtinta pačią pirmąją konferencijos dieną ir taip pat vyks įvairūs iškilmingi renginiai tą pirmąją dieną, e, kovo 9 dieną. Taigi mes e, labai norime tokios galingos mūsų veiksmų pradžios kitais metais. Ir toliau tęsime darbą gegužės 7-8 dienomis Meksikoje. Žinau, kad ambasadorius įsameu apie tai papasakos. Pa Taigi nuo to ir prasidės e, šiais e, metais forumo lygybės karta veikla. E, po to Liepos mėnesį Paryžiuje 7-8 dienomis bus tiesiami renginiai. Prancūzijos ambasadorė apie tai taip pat papasakos. Taigi norime suburti pilietinį visuomenę, įtraukti jaunimą, Ir per pastarąsias savaitės ir mėnesius teko dalyvauti įvairiuose renginiuose, kai klausiu jaunimo, ar e, jis dalyvauja Pekino veiksmų platformos veikloje, daugelis jų apie tą platformą net nežino. Nepaisant to, kad jiems e, kaip tik e, ta platforma yra labai svarbi, bet nebūtinai jaunoji karta yra susipažinusi su šią platformą. E, Taigi e, mes e, ir įsteigėme tą forumą, kad įtrauktume kuo daugiau jaunimo į šiuos procesus, kad jie dalyvautų, kad jie gautų informaciją. Taip pat e, tvirtinamos vadinamosios veiksmų koalicijos. Tai daugelio šalių koalicijos, kurios prisima įsipareigojimus lyčių lygybės srityje ir verčia savo vyriausybės, pilietinį visuomenę, privatų į sektorių, kitus subjektus prisimti tokius įsipareigojimus. Ir jeigu jūs norite būti tokios veiksmų koalicijos dalyvis, tai galima padaryti mm, įvykdžius tris sąlygas vyriausybė turi būti atstovaujama aukščiausių lygmenių, bet to jeigu vyriausybė prisima nacionalinį įsipareigojimą lyčių lygybės srityje pagal Pekino veiksmų platformą, tai turi būti daroma ir trečia, turi būti prisimtas ir finansinis įsipareigojimas skirtas įgyventinti lyčių lygybės darbo tvarkę bendresnių lygmenių. Daugiau informacijos rasite mūsų e, interneto svetainėje e, forumas e, lygybės karta. E, prašau stebėti, kas ten vyksta, ten nuolat skalbiama informacija. Taigi dabar vyksime į Meksiką ir Prancūziją ir taip pat bus papildomi renginiai organizuojami, kad įsitrauktų ir kitos šalis. Taigi pasaulinių lygmenių norime e, visus pritraukti. Dabar e, su visais jumis apie viską padiskutuosime ir galiu pasakyti, kad būtent šiandien yra mūsų dialogo pradžia. E, Likusi mėnesį turime palaikyti glaudų ryšį, nuolat susitikti e, su CSW be kita ko, e, kad tas forumas, kaip iškalbingai minėjo pirminkė, taptų tokiu ypatingu momentu ir apjungtų mus visus, kad dirbtume ties lyčių lygybės klausimais. Ačiū. Dabar išklausysime ambasadoriaus Eskanjer. Ačiū pirminkė. Dėkuoju. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, FAM komiteto nariai, Junktinių tautų moterų Briuselio biuro direktorė, Prancūzijos ambasadoriai, Jūsų ekscelencija ir išorės veiksmų tarnybos atstovai. Man kaip Meksikos ambasadoriui didelė garbė ir malonumas dalyvauti šiame renginyje, kuriame bandysime įsiaiškinti, kaip galima dirbti kartu 2020 metais, e, kad padėtume žmonijai e, įveikti vieną iš pagrindinių iššūkių susijusi su lyčių lygybė. Prisimame įsipareigojimus e, Pavyzdžiui, 1975 metais vyko pirmoji moterų teisų konferencija E, kurią organizavome. Be to labai prisidėjome prie darbo e, Pekine 1995 metais ir dabar priimsime didelį forumą 2020 metų gegužės mėnesį. Dabar Meksikoje vyksta daug pokyčių, įgyvendinama plataus užmojo darbo tvarkė, kurios centre yra lyčių lygybė, be kita ko. Ir šis e, prioritetas yra e, suformuluotas į ateitį orientuotuose teisės aktuose. Tikrąją lyčių lygybę galite matyti ir mūsų ministrų kabinete, ir parlamente, ir kitose institucijose. Meksikos kongreso abie, abiems rūmams pirmininkauja moteris. Ir labai džiugu tai, kad dabartinė Meksikos užsienio politika yra iš tikrųjų feministiška ir mūsų atstovė Jungtinių tautų organizacijoje taip pat yra moteris. Meksikoje susidurėme su dideliais sunkumais, kuriuos mes ryštingai bandome įveikti ir esame įsipareigoję įgyvendinti 2020 m. darbo tvarkę tarptautinio bendradarbiavimo srityje, kad pasistumėtume labiau į priekį lyčių lygybės e, klausimais. E, Mūsų prezidentė taip pat yra įsipareigojusi e, kuo daugiau nuveikti šią kryptimį ir matome, kad e, kai kur mm, e, stebimas tam tikras regresas ir dėl to turime ypač aktyviai stengtis dirbti pagal darbo atvarkę ir užtikrinti. kad visi kas priima teisės aktus, kas dirba kitose sritise, nuolat turėtų omenyje būtent lyčių lygybės klausimus ir tiesiais e, dirbtų. Bendradarbiaujame ir su Europos komisija, kuri taip pat yra įsipareigojusi daug dirbti lyčių lygybės srityje. Ir e, vyksta daugia šalis e, dialogas tarp valstybinių lygmenių. Meksikos e, žmogaus e, teisų sekretorė neseniai dalyvavo viename mūsų renginyje, kuris buvo e, skirtas lyčių lygybės klausimais kartu su kitomis organizacijomis, taip ruošiantis 2020 metams. Iš tiesų tenka susidurti su įvairiais sudėtingais klausimais. E, dėl kurių bendratarpiaujame ir su Europos parlamentu. Stengiamės daryti pažangą ir dvišaliuose santykiuose, ir tarptautinių santykių srityje. Meksikoje forumas lygybės karta kartu su uh, e, Junktinių tautų uh, moterų organizacija ir uh, Paryžiaus organizacijomis. Visi kovoja e, su lyčių neligybė, bet to mūsų parlamente yra patvirtinta labai teigiama darbo tvarkė, pagal kurią e, norima suteikti kuo didesnį postumį tarptautiniams lyčių lygybės veiksmams, gyventinti tarptautinę darbo tvarkę šioje srityje ir mes e, tikimės, kad visur bus priimami labai dideli svarbus um, tarptautiniai įsipareigojimai, be kita ko jungtinių tautų kontekste. Gegužės mėnesį forumas vyks Meksikoje ir um, tai rodo, kad mes jau periname į tarptautinį lygmenį savo kovoje su lyčių neligybė. Europos parlamentas, mano nuomonė, atlieka itin svarbu vaidmenį šioje veikloje, nes jis yra vienas iš pagrindinių subjektų, kurį norime motivuoti, paskatinti, kuo aktyviau e, dalyvauti gyvendinant forumo darbo tvarkę. Mes e, kalbėjome e, ir su ponu Sasoli, ir parlamentų sąjungos atstovais. Nagrinėjome kaip galime patobulinti darbą, kaip galime dėti daugiau pastangų, kad parlamentas įgytų e, dar svarbesnį vaidmenį forumo veikloje. Moterų ir vyrų lygybė, lyčių lygybė yra na, tokia esminė bazinės, e, bazinė tema. Ir e, mes norime pasinaudoti progą ir dar kartą įteikti e, kvietimą šio komiteto nariams atvykti į forumą Meksikoje. Jūs visi esate nuoširdžiai laukiami. Kviečiame. Taip pat e, noriu paminėti, kad e, esame pakvieti ir Eurolat narius, dirbame kartu su Meksikos prezidentu šią kryptimį ir norime suformuoti gana stiprų alijansą kartu su Masimilio Masimilio dirbame Meksikoje ir ieškome nuolat tokių sąjungininkų, kurie gali mums padėti atlikti šį darbą. Bet to labai tikimės aktyvaus Europos komisijos dalyvavimo. Komisija taip pat yra kviečiama į forumą lygybės karta Meksikoje. Tikimės, kad komisija aktyviai dalyvaus. Mums reikia jos paramos. Labai jos laukiame ir tikimės. Dirbame aktyviai kartu su įvairiomis darbo grupėmis, kurios komisijoje atsako už tarptautinius reikalus, už lyčių lygybę. Ir e, labai norėtume, kad ES apskritai aktyviau dalyvautų šioje veikloje. Pabaigai e, norėčiau dar paminėti, kad e, Meksikoje forumas lygybės karta suburs labai daug įvairių renginių. Tai bus tam tikra visų renginių, kuriuos rengėme nuo 1975 metų kulminacija. Antrasis forumas vyks vėliau Paryžiuje, viskas prasidės Meksikoje, po to persikelsime į Paryžių. Uh, Paminėsime ir um, Pekino 25 plus. Um, tai ne tik paminėjimas bus, bet um, tai bus ir toks momentas, kai galėsime prisimti didelius uh, tarptautinius įsipareigojimus mūsų judėjimui. Esame įsipareigoję, esame pasiryžę dirbti šią kryptimį mūsų šalyje. Meksikos ambasados taip pat labai aktyviai dalyvauja. Ir e, dar kartą pabrėšiu, kad ir aš asmeniškai esu labai įsitraukęs į šį darbą. Ačiū. Just... Dėkuoju. Dabar norėčiau steikti žodį Prancūzijos ambasadoriai, poniai Rulam, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, e, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai ambasadoriai. Aš pirmiausia norėčiau Delfin O vardu atsiprašyti, nes e, e, ji dėja negalėjo atvykti dėl streiko, kuris šiuo metu vyksta da, Prancūzijoje, ji paprašė, kad aš jos vardu atsiprašyčiau. Ir be abejo, kai tik galės, jie iš karto atvyks į Briuselį, kad su jumis susitiktų. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs surengėte šį, šį mūsų susitikimą, kuriame aš mūsų E, vadovas vardu galiu pasakyti, kam mes ruošiamės, e, kaip mes ruošiamės konferencijai Paryžiuje. Jūs žinote, e, kad prancūzijos įsipareigojimas yra labai svarbus šioje srityje. Ir mes esame susirūpinę dabar dėl to, kad daugia šališkumo principą bandoma taikyti vis rečiau. Nepaisant to, kad nuo Pekino konferencijos daug kas buvo padaryta, tačiau matome ir atžangos reiškinių. Ir da, Meksika ir Prancūzija da, kartu surengs da, forumą da, lygybės karta ir mes norėsime, kad mūsų visuomenė būtų kuo labiau uh, įtrauk, uh, įtraukinti visus jos dalyvius ir mes tikimės, kad ateitie padarysime nemažai pažangos. Uh, Prancūzija turi nemažai įsipareigojimų šioje srityje. Mes žinome, kad ir da, savo pirmininkavimo G7 grupėje mes taip pat da, bu, prisėmėme aiškių įsipareigojimų šioje srityje. Ir mes manome, kad forumas, kuris vyks Paryžioje Liepos, metų Liepos mėnesį bus puikiai galimybė mums pagalvoti apie tai, kokia pažanga jau padaryta, gyventinant veiksmų koalicijos e, darbą. E, veiksmų koalicija jungia ir vyriausybės, ir pilietinės visuomenės, ir verslo atstovus, e, siekiant pasiekti konkrečių tikslų Ir mes turime mobilizuoti įvairius subjektus, da, privato sektorių, nevyriausybinės organizacijas, da, vyriausybės, nes suprantame, kad da, būtent vyriausybės da, galės da, a, toliau plėtoti mūsų da, darbą. Ir mes a, norime, kad da, a, tiek e, viešajame, tiek valstybinėme, tiek nevyriausybinėme sektorija būtų labai aišku, kokiu veiksmu reikia e, imtis. Šios koalicijos, e, mes šiuo metu formuojame tą koaliciją, dar ne viskas yra apibriešta ir todėl negaliu dabar gilintis į detalės. Ir da, panašu, kad mes susitelksime ties penkiomis, septyniomis pagrindinėmis temomis, jos bus tarp sektorinės. Ir galima bus kalbėti ir klimato kaitą, ir tai, kaip jis veikia moteris, ir lytinės, tai ir seksualinės, tai reprodukcinės sveikatos teisės. Ir mes galėsime suburti da, uh, pilietinės visuomenės atstovus, privataus e, sektoriaus atstovus su vyriausybių atstovais, tam, kad galėtų viską kartu aptarti. Ir pato aš tikiuosi, kad jungtinių tautų e, e, tautų generalinė asamblėja, kuri vyks rugsėjo mėnesį, mes galėsime pristatyti mūsų bendrus įsipareigojimus. Ir mes šiuo metu formuojame mano minėtą koaliciją ir dirbsime da, da, sukonkretinsime tą darbą per kitą e, ateinančius mėnesius ir akivaizdu, kad mes bendradarbiavame ir su Europos komisija, ir su Europos parlamentu, ir kiekvienas, kiekviena šių institu, institucijų gali suvaidinti savo vaidmenį. Bet svarbu apie tai kalbėti ir savo nacionalinėse valstybėse narėse, bendraujant tiek su vyriausybė, tiek su pilietinė visuomenė, e, tiek su kitais subjektais, siekiant užtikrinti, kad Meksikos, e, Meksiko mieste ir uh, Paryžioje dalyvautų tie subjektai, kurie galėtų prisidėti prie, prie bendros koalicijos. Meksikoje vyksiančiame renginėje dalyvaus daugiau nei 2000 dalyvių, o Paryžioje mes tikimės sulaukti iki 5000 dalyvių. Ir mes tikimės, kad uh, po Paryžiaus forumo mes galėsime da, susitarti dėl konkrečių tikslų, kuriuos reikės pasiekti iki 2025 metų ir galbūt taip pat nubrėžti aiškės gairės dėl to, kokių tikslų reikėtų siekti iki 2030 metų. Dėkoju ambasadorė Marinakė. Dėkoju, labas rytas visiems, dėkoju ponė pirmininkė. Kolegos, kurie pasisakė prieš mane, paminėjo svarbiausius e, dalykus susijusius su šiuo renginiu ir todėl man kalbėti yra lengviau. Todėl iš esmės aš norėčiau pabrėžti, kokia būtų ES pozicija ir kaip mes ketiname dalyvauti organizuojant šį nepaprastai ambicingą da, o, lygy, e, forumą lygybės karta. 2020 metai bus labai svarbus metai, vertinant įvairiais aspektais. Žinome, kad tais metais minėsime daug svarbių sukakčių, kurios bus susijusios ir su lyčių lygybė, su moterų įgalinimu. Ir tai taip pat bus galimybė mums aptarti, kaip moterį, moterų dalyvavimą užtikrinti taiką ir saugumą. Mes galėsime da, įvertinti visą da, mūsų nuveiktą darbą praėjus 25 metams po Pekino da, da, veiksmų plano, po to, kai prieš 10 metų buvo patvirtinta deklaracija dėl moterų dalyvavimo užtikrinti taiką ir saugumą. Ir visą tai taip pat galėsime aptarti, galvojant ir apie bendrą darnaus vystimosi tikslų iki 2030 metų darbo tvarkės kontekste. Be to reikia nepamiršti, kad labai daug ko tikimasi iš formų lygybės karta. Tiki, tikimasi, kad mes galėsime vadovauti tam pažangos vertinimo procesui. Ir be abejo, mes e, labiausiai e, esame susirūpinę dėl nepadarytos pažangos. Taip, pažangos matome da, tam tikrose sritise, da, da, žinome, kad yra sričių, kur pažanga buvo, yra akivaizdi. Uh, lyginant su e, tuo, ką turėjome prieš 20-25 metus. Bet, kaip sakė Dagmar Schumacher, mano gera bičiulė, mes turime pasipriešinti atžangai, kurią stebime šiuo metu. Nes e, kartais matome reiškinių, kurie net prieš 35 metus buvo neįsivaizduojami. Ir negalime da, tikėtis, kad da, e, moterų ir merginų laukia da, rami ateitis. Tas pas pasakytina apskritai beje apie visas žmogaus teisės, bet e, moteris e, yra labai toks, da, moteris pulti yra lengva, ypač tose šalyse, kur apskritai žmogus su teisų padėtis yra labai nestabili. Ir todėl mums tenka moralinė pareiga apginti žmog, žmogaus teisės ir moterų teisės ir ne tik 28 e, ES valstybėse narise, bet ir visame pasaulyje. Ir tai yra labai svarbus, e, e, rimtas įsipareigojimas. Todėl mes remiam iniciatyvą surenkti forumą lygybės karta ir mes glaudžiai bendarbiaujame tiek su Meksika, tiek su Prancūzija ir su Junktinių tautų moterų konferencijos kolegomis siekdami užtikrinti, kad tas forumas būtų, įvyktų labai sėkmingai. Nes matome, kad yra daugybė dalykų, apie kuriuos reikėtų kalbėti gyvendinant daly, lygybės kartos iniciatyvą, kurią turėtų paremti ES. Ir tai beje taip pat atitinka ir mūsų naują požiūrį, da, kurį da, siekia tvirtinti von der Leyen naujojo ko komisija. Ir toje komisijoje da, dirbs daugiau komisijos narių, kurie bus tiesiogiai e, susiję su moterų vyrų lygybės klausimais, su moterų įgalinimu įvairiose sritise. Taigi tai yra politiškai labai svarbus įsipareigojimai ir mes turėtume tais įsipareigojimais pasinaudoti įgyvendindami formos lygybės kartą iniciatyvą. Ir mes beje jau turime ir tokias da, teminės iniciatyvas. Da, Ponas Eskanero jau apie tai kalbėjo. Jos yra skirtos tam, kad galima būtų da, tai išnaikinti sm visas smurto prieš moteris formas tam tikrose regionuose. Tenai mes kartu su vyriausybė, su pilietinės visuomenės atstovai, su kitais suinteresuotais subjektais visose šalise partnerėse stengiamės paspartinti uh, pažangos įveikiant smurto prieš moteris visas formas procesą, nes moteris per nelik ilgai jau kenčia nuo smurto. Smurtas prieš moteris yra ta, ta sritis, kurioje va, a, minėta veiksmų koalicija galės realiai kažką keisti Ir mes ketiname bendradarbiauti su įvairiais e, subjektais ir mes beje laukiame koncepcijos e, dokumento, kuris šiuo metu yra rengiamas. Nes e, šis dokumentas padėtų mums konkrečiau suformuluoti viską. O iš ES perspektyvos mes manome, kad labai svarbu yra pasakyti, kad formos lygybės karta neturėtų dubliuoti darbo kitose forumuose. Jis turėtų prasmingai papildyti veiksmus kitose platformose ir be abejo da, visos mūsų institucijos prisidės prie šio bendro darbo, da, Europos parlamentas galės suvaidinti svarbu vaidmenį, kaip ir kitos beje da, nacionalinės institucijos. Ir paskutinis dalykas, 2020 metais mes ketiname pateikti naują lyčių lygybės strategiją. Visi komisijoje esame labai entuziastingai nusiteikę, nekantrai to laukiame. Pirmininkė von der Leyen poniai Helenai Daliai, komisijos nariai, kuri bus atsakinga už lyčių lygybę, labai aiškiai užduotį apibrėžė. Be to mes ketiname toliau stebėti, kaip yra gyvendinamos teminės iniciatyvos. Uh, Sieksime užtikrinti, kad įvairūs subjektai prisidėtų prie šių iniciatyvų gyvenimo finansavimo tiek ES, tiek už jos ribų. Mes norime, kad tos iniciatyvos būtų taikomos, gyvendinamos įvairiose šalise. Kuo daugiau tų šalių bus, tuo geriau. Mes taip pat jau pradėjome konsultacijas ir tikimės, kad Europos parlamentas e, svariai ir konstruktyviai prisidės prie e, veiksmų plano lyties lygybės e, srityje formavimo, nes mes norime, kad tas planas būtų kuo platesnės apriepties ir taikymo srities. Taigi tikimės jūsų paramos šiame darbe. O mes visi esame e, įsipareigoję pagerinti milijonų moterų ir merginų gyvenimą. Tai, tai labai, mums visiems labai svarbus įsipareigojimas. Dėkoju visiems mūsų svečiams. Dabar norėčiau steigti žodį e, generalinį direktoriai, ponė Hegagen iš e, Europos komisijos. Atsiprašau, kad pavėlavau, beje, buvau įstrigusi lifte mūsų pastate. Na kągi, man labai. Uh, malonu prisijungti prie jūsų, nors galiuosi, kad negalėjai dalyvauti diskusijoje apie, konferen... apie tarptautinę konferenciją gyventojų ir vystimosi klausimais, nes tai yra dalykai, kurie rūpi mums visiems ir e, jie tikrai yra labai susijęs su tais veiksmais, kurių mes ketiname imtis 2020 metais lyčių lygybės srityje. Pasisakė prieš mane, kolegos jau daug ką pasakė, ypač Mara. Aš galiu tik tai pridurti, kad naujoji komisija yra aiškiai įsipareigojusi lyčių lygybės e, klausimais. Jūs girdėjote da, e, ir ponios von der Leyen pareiškimus, ir uh, Juto Urnilainen taip pat yra da, įsipareigojusi šioje srityje ir ji darys viską a, tam, kad a, savo kad šios, šios komisijos darbo metu per kitus penkerius metus būtų padaryta realiai pažanga. Taigi mes viduje taip pat siekiame įtvirtinti lyčių lygybę. Ir ES institucijose mes jau turime gerą pagrindą šiam darbui. Į forumas e, da, lyčių e, lygybės karta padės mums sutelkti visas tas bendras pastangas. Ir kaip jau buvo pasakyta, mums reikia, kad uh, visos moteris ir vyrai prisidėtų prie bendrų pastangų, nes kuriama, būriama koalicija turėtų būti kuo stipresnė tam, kad galėtume pasipriešinti atžangai, kurią stebime šiandienos pasaulyje. Taigi mes prisidėsime prie koalicijos darbo ir reikia pagalvoti, tai kokioje srityje geriausia galėtume bendradarbiauti arba ekonominio moterų įgalinimo srityje, ar kovos su smurtu prieš moteris. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad mums reikia da, įtraukti pilietinį visuomenį. Kaip ir sakė Meksikos ambasadorius, da, reikia keisti mūsų visuomenėje galiojančias normas. Da, ir tą galima padaryti tik bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė. Todėl mums reikia, kad koalicija būtų kuo platesnė įskaitant, kaip ir minėjo Prancūzijos atstovė, privataus sektoriaus atstovus, kiek tai yra įmanoma. Ir mes norėtume, kad 2020 metais ES pozicija šiais klausimais būtų kuo aiškesnė, kuo stipresnė. Ir tik subūrę visas valstybės narės šiam bendram darbui mes galėsime pasiekti realių rezultatų. Taigi naujoji Europos komisija visiškai jūs remia. Toliau tęsime diskusiją. Francis. Labas rytas, dėkoju Jums visiems už Jūsų prezentacijas šį rytą. Na, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tai, ką sakėte, da, labai įkvepia Tai tiek, tiek tai, ką jūs sakėte apie įsipareigojimus ir tiek tai, ką jūs sakėte apie savo tai ketinimus. Daugiau nei 20 metų aš da, uh, rūpinosi moterių klausimais. Ir ambasadoriu aš galiu pasakyti, kad dar 80-metį viena airijos atstovė, da, tik viena moteris da, da, iš airijos dalyvavo konferencijoje. Ir tai parodo, kokia pažanga buvo padaryta. Nes jei pažiūrėsime, kiek airijos moterų dirba įvairiuose formuose, tikrai tai, tai yra įspūdingi skaičiai. Dabar kelios bendro pobūdžio pastabos. Jūs kalbėjote apie tai, kokiu veiksmu reikėtų imtis dabar. Ir galvodama apie da, moterų da, lygybę, galiu pasakyti, kad da, man atrodo, kad žmonėms da, atrodo, kad reikia siekti tiesiog lyčių lygybės, kažkada kada nors ją pasieksime ir tuomet galėsime nusiraminti. Uh, Bet e, mes matome, ypač tose tarptautinėse konferencijose, kad tai yra klausimas, e, kuris kaip ir vystimosi darbas e, da, a, tikrai yra testinis dalykas. Da. Man labai patinka formo pavadinimas - lygybės karta. Ir da, taip pat džiaugiuosi, kad siūloma naujoviškai, novatoriškai da, diskutuoti kai kuriomis temomis Nepametat, ne, nepamirštant ir ank, a, a, jau nuveikto darbo. Puiku, kad mes būrėme koaliciją ir joje turėtų dalyvauti ir da, jaunos moteris ir jauni vyrai, jaun, jaunuoliai. Ir mes šią rytą jau kalbėjome apie tai, kaip elgėsi JAV Nairobėje. Da, Ir aš manau, kad mums reikia įsipareigojimo aukščiausių politinių lygmenių. Ir aš esu politikė ir aš mačiau savo akimis, kaip politika gali keisti mūsų gyvenimą. Ir jei pačių aukščiausių lygmenių būtų prisimtas įsipareigojimas šioje konferencijoje, tuomet tą žinią išgirstų visas pasaulis. Aš prisimenu, kaip Hillary Clinton Pekine pasakė, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Aš žinau, kad man nieko nereikia įtikinėti šioje salėje, bet taip ši mintis veda mane prie kitos minties. Labai svarbu yra tinkamai paskleisti informaciją apie mūsų darbą. Taip, tie, kas rūpinasi moterių teisėmis, žino apie visus šios dalykus, bet reikia, kad ir paprasti žmonės taip pat žinotų apie tai. Ir uh, Meksikoje ir Paryžiuje reikės tikrai da, la, pagalvoti apie tai, kaip galima būtų geriau ku, o, skleisti informaciją apie tą darbą. Uh, Pekino konferencija susilaukė labai didelio tarptautinių dėmesio ir tai buvo labai svarbu mums siekiant uh, paskatinti pokyčius. Ir uh, mes dabar ruošiamės įvairioms konferencijoms ir labai svarbu to komunikacijos aspekto nepamiršti. Ir tam tikrus klausimus reikia gal kitaip pateikti tam, kad žmonės toliau dalyvautų tame darbe ir suvoktų, kad tos problemos yra labai rimtos. Ir džiaugiuosi, kad jūs visi esate įsipareigoję dirbti šioje srityje. Mes turime daug e, žinių ir e, šiandien turime nemažai ir statistinių duomenų, kuriais galime pagrysti savo poziciją. Nairobėje mums pateikta informacija tikrai mus labai nuliūdino, nes e, akivaizdu, kad daug kur pasaulyje pažydinėjimas pačios tokios pagrindinės žmogaus teisės. Ir matome taip, kad yra da, da, bandoma kažkaip uh, uh, sumenkinti da, žmogaus teisės, moterų teisės, bet kartu reikia pasakyti, kad ir kai kur pasaulyje ir tikrai yra padaryta labai daug pažangos pastruoju metu. Alors, merci beaucoup, Evelyn, et merci. Dėkoju, Evelyn. Dėkoju visiems kalbėjusiems asmenims. Aš tikrai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame posėdėje, todėl kad matome, kad Europos parlamentas tikrai yra įsitraukęs aktyviai šią veiklą, pavyzdžiui, per Nairobi ir mūsų vizija dėl moterų teisų skatinimo yra ta pati sutampa. Mes daug kalbėjome apie e, pirmininkę, komisijos pirmininkę čia komitete. Aš norėčiau pasidžiaugti naujosios nu, naujosios komisarės ponios Judorpilainen iniciatyva. E, ji rūpinasi e, vystimusi ir per diskusijas, per dėrybas, jie jau skyrė klausimo dėmesio GEP 3. Komisija Vystimosi komitetas taip pat pabrėžė, kad komisijos narys Dali ir Rupilainen turėtų aktyviai bendradarbiauti tam, kad visame pasaulyje būtų e, užtikrinamas, užtikrinamas vystimasis toks, kokio siekia parlamentas. Ir e, kaip kad minėjo ir ponė Marinakis, turi būti užtikrinta taika ir saugumas ir mūsų vertybių skatinimas. E, dėl šių formų veiklos e, nu, ir Meksikė, ir Paryžiuje. Svarbu užtikrinti testinumą. Mes matome, kad per pastarosius metus piliečių visuomenė, jaunuolė, jaunimas yra labai aktyviai sitraukę į veiklą, per kurią yra užtikrinama lygybė. Taigi mes ir mes savo lygiu ir vyriausybių vadovai turėtų aktyviai sitraukti šią veiklą. Mano uh, Prezidentas Emanuelis Makronas taip pat mano, kad tai yra labai svarbus klausimas e, nacionaliniu lygiu. Taigi ši tema turi būti svarbi visai visuomeniai ir turi būti pradėta gyvendinti e, per švietimą moterų ir vyrų E, lygybė turi tapti natūraliu, savame suprantamu dalyku. Europos parlamentas ir FAM ir DEVE komitetai turi veikti aktyviai, turi būti lyderiai, dalyvauti renginiuose. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mes prisidedame prie pažangos moterų teisų srityje. Dėkoju, Jackie Jones, Marija Manuel. Dėkoju. Aš tikrai su malonumu išklausiau visų pasisakymų. Tikrai džiaugiuosi, kad e, buvo prisimti tokie aukšto lygio įsipareigojimai įgyvendinant čia darbo atvarkę. Turėčiau vieną klausimą. Tek Marfemi dėl kitų metų CSW. Mes e, žinome, kad tikrai labai svarbu, turint omenyje visas šias konferencijas, visus šios renginius, labai svarbu nepamiršti, kad ir prieš penkerius metus buvo parengta deklaracija per CSW, buvo suburta koalicija, į kurią įsitraukė piliečių visuomenė bet dėja JAV administracija nesuteikė vizų tam, tikriam, tam tikriems darbuotojams ir piliečių visuomeniai. Dėl to kilo daug nuostolių. Norėtume paprašyti e, įtraukti daugiau aktyvistų šią veiklą. Kaip būtų galima įtraukti piliečių visuomenę dar labiau, ar jie galėtų vėl prisidėti per panašią deklaraciją. Jeigu norime daug palaikymo, reikia juos įtraukti kuo labiau, reikia jiems padėti ir finansiškai, nes toms organizacijoms tikrai labai sunku prisidėti prie tokių renginių, juose dalyvauti. Dar vienas e, raginimas iš mano pusės reikėtų išklausyti kuo daugiau nuomonių Nes jeigu mes norime, kad mūsų klausyto turime išklausyti ir kitų. Dėkoju. Dėkoju Marija Manuel. Marija, Manu, Marija Manuel. E, kalbėsiu portugališkai. Manau, kad tikrai labai svarbu ir toliau vystyti šią bendrą veiklą. Tikrai reikėtų vengti darbo dvigubinimo, todėl kad problemos tikrai labai rimtos. Jos yra susijusios įvairiais regionais mūsų planetoje. Tos problemos jau buvo turėjo būti išspręstos praėjusiame amžiuje, pavyzdžiui, tai kalbu apie smurtą namuose arba moterų lytinių organų žalojimas. Apie tai diskutavome neseniai. Deja, šios problemos kyla ir toliau ir dar nesugebėjome su, sutelkti pakankamai pastangų kovojant su jomis. Met, matėme tai per diskusijas apie Nairobį todėl kad dėje neradome sprendimo. Mes negalime pasakyti dabar, sakyti dabar, kad jau mes, kad pakeitėme tendencijas. Negalime pasakyti taip pat, kad tik laiko klausimas kad reikia tik laiko tam, kad spręstume šias problemas. Taigi dėl to turime veikti iš vien, kad surastume, kad ieškotume sprendimų šiems sudėtingiams klausimams, šioms sudėtingoms problemoms, nes sprendimų reikia įvairių, skirtingų. Tuo pat metu kils ir daugiau problemų, mes aptarsime ir duomenis, nes kartais neturime pakankamai informacijos tam, kad suprastume, koks yra problemos mastas nesuprasdami problemos, koks yra problemos mastas, negalėsime rasti tinkamo sprendimo. Taigi manau, kad šis forumas, per šį formą reikėtų pabrėžti, kokios yra 21 amžiaus problemos. Mes matome, kad yra e, naujų problemų, trūksta pusiausvėros ir jeigu dabar nesureaguosime, problemos tik rimtės. Aš ir kolega gerbės minėjome, kad ateityje, ateities visuomenėje turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė, naujų technologijų srityje ir e, turi būti užtikrinta prieiga prie švietimo e, naujų technologijų srityje. Manau, kad ir apie tai reikėtų diskutuoti šiame forume. Meksike. Dėkuoju Meksikos e, ambasadoriui už entuzijazmą Kita savaitė bus sugalvojamas forumas šiai tem, skirtas šiai temai. Dėkuoju taip pat Europos komisijai ir Prancūzijos ambasadai. Manau, kad jeigu ir toliau dirbsime iš vienų iš penkerių metų, galėsime labiau džiaugtis šiame komitete. Deja, šiuo metu džiaugtis nelabai galiu. Dėkuoju, Lina, ir po to Pierėti. Dėkuoju, atsiprašau už tai, kad vėluoju, bet vėluoju dėl sveikatos priežasčių. Džiaugiuosi tuo, kad naujoji komisija e, e, stengiasi užtikrinti lyčių pusiausvyrą, bet reikėtų nepamiršti, kad taip pat reikėtų skirti dėmesio ir moterų įgalinimui. Ekonominės politikos srityje šiuo metu buvo daugiau dėmesio skiriama įdarbinimui ir daugiau darbinimui ir mažiau lygybei. Tai yra skirtingi dalykai, nes moterys pažangos e, suteikia darbo rinkoje kitaip negu vyrai. Taigi, šiuo metu, jeigu bus kalbama tik apie įdarbinimo politikas to neužteks. Reikia įtraukti lyčių lygybės klausimą į makroekonominės ir apie kitas politikos sritis. Nes ES yra skirtingai žiūrima e, į šiuos klausimus. Kartais yra dirbama netgi veikima prieš moteris Ir mums tikrai reikia užtikrinti, kad lyčių lygybės klausimas būtų įtrauktas į visas svarbias politikos rytis Europos Sąjungoje. Ir mums per parlamentą galbūt galima keisti, mes turime daugiau šansų pakeisti uh, politikos kryptį. Neturime kalbėti tik apie socialinę kokybės arba įdarbinimo politiką, nes to neužteks, jeigu mes siekime pagerinti moterų ekonominį galinimą. Dėkuoju. Dėkuoju, Peret. Norėčiau padėkoti visiems e, e, pasisakusiems. Matome, kad tikrai yra entuziastingai žiūrima šį klausimą ir tikrai labai dedama daug pastangų, dėkoju Meksikos ambasadoriui ir Prancūzijos ambasadoriai. Bet norėčiau taip pat, kad šiame forume taip pat būtų išgirsti ir moterų balsai. Aš turiu menyje tokias moteris, kaip, pavyzdžiui, moteris migrantės, kurios yra atvykusios į Europos valstybės. Dažnai jos nedalyvauja šios tarptautiniuose e, susitikimuose. Šiuo metu mes jau turime partnerystę, partnerystę besirūpinantį komisijos narį ir manau, kad e, reikėtų skirti dėmesio ir šioms moteriams, kurios per asociacijas gali kovoti už moterų ir vyrų lygybę. Šioms moteriams kyla problemų nes jos taip pat turi suderinti šią veiklą ir su savo kultūra. Jos gali prisidėti prie įvairovės, įvairumo Europoje. Ir tikrai reikėtų išklausyti ir jas, ir jų nuomonės. Todėl, kad, dar ir todėl, kad ponė Daly kalbėjo, minėjo, kad būtina užtikrinti įvairovę susitikimų įvairių renginių metu. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau dar užduoti vieną klausimą ir aš, tiesiai poniai Šumacher. Jūs kalbėjote apie papildomas e, sesijas, kaip jos bus organizuojamos. Taip pat e, Kai kas uždavė klausimą ir apie nevyriausybinės organizacijas ir jų vaidmenį. Kaip bus įmanoma tai suorganizuoti, turint omenyje, kur yra Meksika, Meksika kaip bus galima įtraukti nevyriausybinės organizacijas, turint omenyje, kad jų traukimas kainuos. Dėkoju. Tai yra tikrai labai išsamios diskusijos. Aš manau, kad joms reikėjo skirti kelias valandas. Galėtume aptarti šį klausimą dar išsamiau. Norėčiau visų pirma atsakyti į tiesioginius klausimus, į klausimus, kurie buvo užduoti tiesiai man. Dėl Daki Jones klausimo, jis tikrai labai geras. Dėl politinės deklaracijos šių metų CSW biuras diskutuoja apie šį klausimą ir ko gero iki gruodžio vidurio informuos apie tolesnius veiksmus susijusius su politinė deklaracija. Apie tai yra diskutuojama. Tikrai reikia dėti pastangas tam, kad būtų išgirsti pilietinės visuomenės balsai. Uh, Daugelis pilietinės visuomenės atstovų jau yra prisidėję, jau yra pateikę informaciją. Ji pateikta mūsų svetainėje, jos tikrai daug, norėčiau Jūs paraginti su ją susipažinti. Mes taip pat norėtume paskatinti visų šalių delegacijas, taip pat įtraukti ir piliečių visuomenės atstovus į nacionalinę delegaciją. Tai jau buvo daroma ir anksčiau ir tikiuosi, kad jie bus, įtrauk, jie bus įtraukti dar labiau. Norėčiau dar sugrįžti prie lygybės kartos forumo. Mes galime per tam tikrus mechanizmus įtraukti piliečių visuomenę. Nes yra pilna valdysenos struktūra, šiame forume yra pagrindinės grupės, kurios susideda iš e, Meksikos, Prancūzijos, Junktinių tautų moterų ir piliečių visuomenės atstovų. Taip pat turime dar ir piliečių visuomenės patariamąją grupę, kurioje veikia piliečių visuomenės atstovai ir taip pat turime vykdomąjį komitetą, kur, kuriame taip pat veikia ir piliečių visuomenės atstovai. Taigi, Per šias struktūras mes galime leisti išgirsti ir piliečių balsą. Dėl, tas, dėl tų papildomų sesijų norėtume, kad valstybės narės prisidėtų prie veiksmų koalicijos ir prisidėtų prie tų papildomų sesijų finansavimo ir kad užtikrintų, kad būtų atstovaujamos įvairios kartos ir lyt, yra abiejos lytys. Norėtume, kad dalyvautų ir jaunimas ir kad būtų užtikrintas ir technologinis junglumas. Taigi mes diskutuojame su organizatoriumi, su valstybėmis ir tikiuosi, kad grupė jų prisijungs prie forumo, kad dar daugiau jų prisijungs prie forumo. Na ir dėl papildomų sesijų, žinoma, kaip ir Meksikoje ir Prancūzijoje, norime, kad dalyvautų ir vyriausybės, privataus e, sektorių, sektoriaus, piliečių visuomenės e, atstovai ir taip toliau. Norėčiau pasveikinti, padėkoti moterų komitetui už tai, kad suorganizavo, šį, kad organizuoja šį e, formą, šią sesiją kartu su e, tarptautinės konferencijos gyventojų klausimais metinėmis. E, Henrietė Hagė tikrai siunčia stiprų signalą. Uh, Dar vienas dalykas, kurio nepasakiau prieš tai, yra štai koks. Po forumo Paryžiuje bus organizuota generalinės asamblėjos sesija, per kurią viena diena bus skirta um, um, uh, svarbiems klausimams įvyks rugsėjo 21 dieną. Ir e, norėčiau pasakyti, kad reikėtų siekti kuo daugiau paramos veiksmų koalicijai. Jau dabar yra skiriama dėmesio daug, daug dėmesio skiriama smurtui prieš moteris kovai su smurtu ir jau Mara minėjo, kad reikėtų į svarbiausias iniciatyvas įtraukti ir kitus regionus ir naujas šalis ir siekti suburti kuo stipresnį judėjimą nukreiptą prieš smurtą, prieš moteris. Taip pat norėčiau padėkoti ES institucijoms už tai, kad yra ypatingai kad įsitraukė į iniciatyvą lapkričio 25 dieną Orange the World. Ir e, per visą pasaulį daug organizacijų buvo įsitraukusios, įsitraukė tą dieną, e, pabrėždamos, kaip svarbu kovoti su smurtu prieš moteris. Taip pat mes labai optimistiškai žiūrime į naują ES komisiją ir į tai, kad stengiamas užtikrinti lyčių lygybę joje. Dėl daugiametės finansinės perspektyvos norėčiau pasakyti, kad mums atsiveria puikia proga skirti dėmesio lyčių lygybės klausimams ir kad reikėtų E, dėti pastangas, kad biudžetas būtų suderintas, taip pat ir su lyčių klausimu. Dar norėčiau pamin, pa, pasiskolinti žodį, kurį minėjo Meksikos ambasadorius. Jis e, minėjo didžiulį, didžiulės metinės mega commemoration. Tikrai e, per tokius renginius mes galime įtraukti visus. Uh, Paryžiuje vyks taip pat kultūrų festivalis ir Meksikoje norime ne tik konferencijos, norime, kad vyktų ir kaip ir festivalis, norime tikrai e, vis, kalbėti visiems žmonėms ir Štai dėl ko norime renginį organizuoti šiek tiek kitaip negu anksčiau. Galbūt labai trumpai norėčiau pasakyti, kad pritariu visiems komentarams, kurie buvo išsakyti iš Europos parlamento pusės. Džiuguosi už tai, kad dirbate aktyviai Norėčiau dar atsakyti klausimą dėl migrančių, moterų migrančių traukimo. Tai tikrai atitinka tvaraus vystimosi tikslus ir 2030 metų darbo atvarkė. Tikrai reikia nieko nepamiršti. Mes tikrai turime uh, įtraukti visus ir išklausyti visų nuomonės. Dėkoju dar kartą už šią dienos sesiją, aš tikrai ją džiaugiuosi ir žinau, kad mes šiek tiek vėluojame, bet matau, kad tikrai daugeliui tai yra labai aktuali tema. Dėkoju visiems dalyviams. Uh, to... Ačiū. Taip, dėja turime stebėti laiką. Nepaisant to, kad labai įdomu jūsų visų klausytis. Paprašysiu um, kalbėti kuo trumpiau. Prašom, ambasadoriau. Ačiū. Labai trumpai dar kartą noriu padėkoti už tai, kad surengėte šį uh, posėdį, kad uh, galėjome padiskutuoti. Aš uh, Taip pat manau, kad reikia skirti tokiams diskusijoms daugiau laiko, turėtume visus metus palaikyti ryšį, kad aiškintumėmės, kaip galime dirbti kartu su jūsų komitetu, su kitomis institucijomis, kad um, iš tikrųjų galėtume sukurti veiksmų alijansą. Pagrindinė žinia yra tai, yra ne tai, kad lyčių lygybė yra dar viena problema, kurią reikia spręsti. Tai esminis klausimas ir mes turime kažką dėl jo padaryti 2020 metais. Tai ne vien tik tam tikrų įvykių minėjimas. Tai proga imtis ryštingesnių veiksmų, e, tai forumas e, ir e, jis vyks dabar Meksikoje Tai e, labai e, gera galimybė visus subjektus įtraukti, pilietinį visuomenę, parlamentą. Ir e, tikiuosi, kad Europos parlamentas gali vadovauti šiam judėjimui, jį vesti į priekį visame pasaulyje. Ačiū poniai Geiger už jos pastabas dėl darbo su naujaja Europos komisija. Kaip Aš galėčiau pasakyti, kad e, kaip ir Meksikoje dabar e, komisija yra labiau moteriška ir tai labai džiugu. Tad manau, kad galime e, gana sėkmingai kartu dirbti, kovodami su smurtu, įgalindami moteris. Tokia, um, Labai e, svarbu, kad komisija ir savo darbę skirtų dėmesį forumui lygybės karta, kad e, remtų pilietinės visuomenės dalyvavimą. Tai labai svarbu. Taigi, e, turime dirbti kartu. Taip pat dėkoju Europos išorės veiksmų tarnybai už ryštą, už įsipareigojimus. Labai laukiame tolesnių darbų su jumis. Ačiū e, pirmininkė dar kartą už progą pabendrauti. Laukiame tolesnio darbo su jumis, su komiteto nariais ir apskritai parlamento nariais šioje svarbioje srityje. Taip, tai glaudaus bendradarbiavimo proceso pradžia. Euh, dėkoju, dėkoju ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Meksikos atstovams ir visiems kitiems, kas dalyvavo šiame renginėje. Mes visi turime susitelkti e, tam, kad kiekvienas atliktume tai, e, ką e, turime atlikti, tam, kad mes galėtume užtikrinti dermą įvairovę ir pilietinės visuomenės atstovavimą. Na, Paryžioje Kaip ir Meksiko mieste mes lauksime labai daug žmonių ir tikimės, kad iš tikrųjų norinčių dalyvauti bus labai daug. Dėkuoju. Ačiū labai. Prašom, ponia Marinakė. Ačiū labai, aš taip pat e, savo ruoštų noriu padėkoti visiems už dalyvavimą, už Europos parlamento iniciatyvą, FAM komiteto iniciatyvą pradėti šį dialogą. Noriu atkreipti dėmesį pirmiausiai į NVO ir bendratarbiavimą su pilietinė visuomenė, nes e, visuomet veiksmai yra iškalbingesni už žodžius ir noriu um, paminėti, kad uh, naujas vyriausiasis atstovas, uh, ponas Barelo Montanel, um, kaip tik prieš porą dienų kalbėjo ES organizuotame NVO forume ir uh, kaip tik kalbėjo apie ir asmeninį įsipareigojimą, ir um, institucinį įsipareigojimą remti pilietinį visuomenę. Uh, NVO ir e, konkrečiai aktyvistus e, e, įvairiose sritise, skaitant žmogaus teisų tarp valstybinių mastų, taip pat žinoma aktyvistus kovojančius už moterų teisės. Tai labai svarbu, mes visi į tai reikiuojamės. Ačiū dar kartą už galimybę pakalbėti apie tai, kas mums bendra. Ačiū, dėkojame už jūsų darbą, ryštą dirbant lyčių lygybės srityje, už tai, kad raginate kitus imtis aktyvių priemonių, e, kovoti už lyčių lygybę. Dėkojame už jūsų atliekamą parengiamą į darbą ir labai laukiame šio bendratarbiavimo. Panašu, kad 2020 metai iš tikrųjų bus lyčių lygybės metai visame pasaulyje mes e, pasistengsime kuo labiau e, prisidėti Europos e, parlamento vardu ir FAM komiteto vardu konkrečiai. Taigi tuo galime užbaigti šį darbo tvarkės punktą, mes tęsime darbą, tik noriu atsisveikinti su mūsų svečiais prieš mums perinant prie kito darbo tvarkės punkto. Ačiū. What do you think? Good idea? Yes.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 Labai dėkuoju pirmiausia visiems, kas teigiamai atsiliepė dėl pirmo pranešimo pakeitimų. Manau, kad galime sėkmingai užbaigti e, klausimą mes gavome dėl pranešimo 26 e, pakeitimus ir pasiūlėme 5 kompromisinius pakeitimus. E, kompromisas 135 e, turi sustiprinti lyčių klausimų įtraukimą į biudžeto klausimus ir visose biudžeto planavimo etapuose, įskaitant būsimą DFP. Aš manau, kad tai būtų labai svarbu. Daug kas tai pabrėžė, bet to pirmasis ir ketvirtasis kompromisais, e, jais siekiama e, stiprinti kitus aspektus, e, trečiasis kompromisas dėl Dafnio perspektyvos. Taip pat siūloma Europos komisijai įsameu išanalizuoti lyčių klausimų poveikį. Be to reikia skirti daugiau dėmesio lyčių tikslų įgyvendinimui, siekiant pamatuoti apskritai daromą pažangą. Šioje srityje apie tai buvo diskutuojama Nairobija, taip pat kalbama apie išorės ir veiksmų programų sinergiją, um, siekiant um, palengvinti veiksmus šioje srityje, taip pat uh, lyčių klausimai siejami su migracijos ir prieklupščio politika ir uh, siūloma parengti naują lyčių lygybės strategiją. Apskritai džiaugiuosi daugeliu pateiktų, pakeit, pateiktų pakeitimų ir laukiu jūsų pastabų. Dėl kito pranešimo buvo 20 pakeitimų, 3 kompromisai. Pirmasis kompromisas vėlgi e, lyčių klausimų įtraukimas į, į, į visas e, politikos sritis. Antrasis kompromisas dėl e, pastabų, kuris buvo pateiktas FAM komitetui dėl paramos darbų šioje srityje. Ir trečiasis kompromisas Tai kad e, ne tik FAM komitetas turėtų atsižvelgti į šiuos aspektus, bet ir kiti parlamento komitetai. Kiti gauti pakeitimai susiję su raginimu komisijai ir auditorumams užtikrinti, kad e, lyčių klausimai būtų įtraukiami į e, visus procesus ir taip toliau. Aš pasižymėjau pakeitimus, kurie buvo gauti ir jie bus pristatyti po to, kai išnagrinėsime šį pranešimą, šią nuomonę, aš raginu kolegas užduoti savo klausimus, reikalauti atsakymų ir labiau gilintis į darbdavių klausimus. Taip pat buvo pasiūlymų žodį gender pakeisti žodžiu seks, e, abu jie reiškia lytį, bet aš nerekomenduočiau to daryti angliškai. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už atsiliepimus, už kompromisinius pakeitimus. Mes toliau dirbsime tam, kad e, užbaigtume renkti šiuos du e, pranešimus ir pateiktume juos sausio mėnesį. Ačiū dabar žodis šešėliniams pranešėjams Vilija. Ir aš iš tikrųjų dėkoju, dėkoju pranešėjai už mūsų bendrą darbą ir už bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, kaip šešėlinė pranešė dėl komisijos 18 metų biudžeto e, pateikiau e, e, savo pataisas, tai pirmiausia pataisom pasiūliau, kad moterų teisės ir lyčių lygybė būtų pilnai integruotos ir užtikrinta visose ES politikos sritise, nes vyrų ir moterų lygybė yra viena iš pamatinių vertybių ir kaip suprantu, kad e, pranešėja tai priima ir įtrauksi savo e, siūlomus kompromisinius pranešimus. E, taip pat sakau, kad biudžeto sritis nėra išimtis, todėl yra labai E, svarbu kalbėti apie visapusišką lyčių lygybės e, aspektų įtraukimą tiek į patį biudžeto sudarimo procesą, jo panaudojimo bei gyvendinimo vertinimo procesą. Ir tik tokiu būdu mes tikrai galėsime užtikrinti vienodą prieigą prie ES finansuojamų programų e, ir taip pat skatinti moterų dalyvavimą tose programuose. Taip pat labai svarbu, kad lyčių lygybė atsispindėtų ir konkrečiose biudžeto eilutėse. Tačiau, todėl iš tikrųjų e, e, palaikau pasiūlymus nustatyti konkrečias biudžeto eilutes, kad es išorės veiksmų srityje būtų pasiekta su lyčių lygybė ir moterų teisėmis susiję e, tikslai. Taip pat privalom turėti biudžeto eilutę DAFNE programai ir atstatyti sumažintas lėšas šiai programai, tai yra labai svarbu. Ir labai gaila, kad nors ir turėjome bendrą deklaraciją dėl lyčių lygybės įtraukimo į dar veikiančią šiuo metu e, finansinę perspektyvą, tačiau per pastaruosius tikrai septynerius metus nebuvo pasiekta pakankamai pažangos todėl raginu atnaujinti šios įsipareigojimus, pateikiant aiškę lyčių lygybės strategiją ir dėl šio e, klausimo, manai, turime turėti aiškę poziciją mūsų e, e, komitete. Kaip supratau, nuomonės pranešėja jau yra pateikusi, padariusi penkis kompromisinius pranešimus, mes juos išnagrinėsim ir, matau, kad, ir manau, kad mes rasime bendrą, bendrą sprendimą iki sausio mėnesį numatyto mūsų komitete balsavimo. Dabar dėl lyčių lygybės instituto biudžeto įgyvendinimo E, e, tai e, taip pat pateikiau kelias pastabas ir, ir, ir, ir dar kartą pabrėžiu, kad lyčių lygybės instituto vaidmuo yra labai svarbus atlyginimų pensijų skirtumo smurto prieš moteris, profesinių ir šeimos gyvenimo srityse. Bet taip pat noriu pabrėžti, kad ir motinų reprodukcinės veikatos srityje irgi galim pasinaudoti šio instituto galimybėmis. Taip pat siūlau įtraukti punktą, jog Eidigė turi bendradarbiauti ne tik su FAM komitetu, bet veikia veikti aktyviau ir kituose Europos parlamento komitetuose, kad lyčių lygybės politika būtų labiau užtikrinta, įtraukta į visas politikos sritis. Ir manau, kad mes čia kaip komitetas turim irgi padėti bendradarbiauti su kitais komitetas EIG institutui. Taip pat paprašiau EIG instituto sureaguoti ir išspręsti situaciją dėl problemų, kurios kurie, e, kurių jie turėjo su laikinaisiais agentūrų darbuotojais. Ir manau, jog būtina skirti tinkamą ir pakankamą finansavimą institutui, kad jie galėtų e, samdytis kvalifikuotus nuolatinius darbuotojus, ir, e, o ne per agentūras, nes dėl lėšų stygiaus taip atsitinka, o paskui kyla įvairių problemų ir tai nėra tikrai priimtina. Tai yra šios pastabos, kurias pateikiau ir pranešėjas sako, jūs padariusi tris kompromisinius pranešimus, aš manau, kad mes rasime bendrą sutarimą ir dėl eigę, eigę biudžeto ataskaitos. Ačiū. Uh, thank you very much, Irene Tolré, for. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ponė Fidžerald ir uh, visiems šešėliniams pranešėjams už kokybišką darbą rengiant šios 2018 metų biudžeto da, įvykdymo dokumentus. Da, mes da, žinome, kad yra parengti penki kompromisiniai pakeitimai, jie mus tenkina, nes juose atsižvelgiama į da, įvairių frakcijų užsakytas mintis. Taigi dar kartą, Francis, aš leidžiu savo būtent taip į Jūs kreiptis, dėkoju Jums. Uh, Dabar dėl lyčių lygybės instituto, aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus institutas, kuris teikia mums visiems nepaprastai svarbios informacijos, tiek dirbantiems čia, tiek kitose komitetuose. Ir todėl mes turime daryti viską, kad visi Europos parlamento komitetai galėtų kuo geriau invis, integruoti savo darbą horizontalių pobūdžių ir skaičius, ir konkrečius faktus, kuriuos teikia šis institutas. Ir Ir šio instituto renkami statistiniai duomenys yra nepaprastai svarbus tam, kad mes, politikai, galėtume priimti sprendimus ir tam, kad mūsų visuomenė kuo daugiau žinotų ir išmanytų apie šias problemas. Visą tai padės mums pasiekti mūsų siekiamų tikslų. Yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad lyčių lygybės institutas turėtų deramą finansavimą ir deramus žmogiškuosius išteklius. Finansavimas ir tie žmogiškiai ištekliai turi atitikti šiam institutui keliamus tikslus ir labai svarbu mums užtikrinti, kad lyčių lygybės aspektas būtų integruojamas tiek į biudžetą, tiek į visas mūsų politikos sritis. Toliau, tai ES biudžetas iš tikrųjų labai svarbu, kaip sakiau, užtikrinti, kad lyčių lygybės aspektas būtų integruojamas visur ir visuomet. Ir taip pat reikia, kad šis klausimas surastų savo biudžeto eilutes. Ir į tai reikės išvelgti, kaip biudžetas yra įgyvendinamas ir kai mes vertiname, kaip jis buvo įgyvendintas. Nes tai padės mums pamatyti, kaip įgyvendinant bendrąjį biudžetą, ES biudžetą mes galime e, siekti užtikrinti didesnę visų e, mūsų asmenų lygybės. Ir uh, suprantame, kad taip pat ypatingai dėmesį reikia skirti lyčių vyrų moterų lygybės klausimams ir turime dar raginti moteris aktyviau dalyvauti visuose politiniuose procesuose. Aš manau, kad yra visiškai nepriimtina, kad 2019 metais tokios programos kaip Erasmus Plus ir jaunimo užimtumo garantijos yra tos priemonės, kuriuose moteris labai menkai dalyvauja. Uh, Ir matome, kad kiti strateginio pobūdžio dokumentai neatsižvelgia į lyčių lygybės aspektą. Ir taip pat mes norime, kad šioms, šioms programos būtų lyčių lygy, taikomi lyčių lygybės rodikliai, nes tik tai taip mes galėsime pagerinti jų gyvendinimą ir pagerinti jų gyvendinimą siekdami kartu užtikrinti lyčių lygybę. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu. Uh, Monika Vana turėtų pasisakyti, bet jos nėra salėje. Na kągi, panašu, kad kitos frakcijos neketina nieko pasakyti. ID, AKR, GUE, nieko nematau salėje iš šių frakcijų. Tai reiškia, kad mes tiesiog galėsime apibendrinti pateiktus pakeitimus. Ar jūs norite pasisakyti? Ne, gerai. Na nu kągi, tuomet visiems dėkoju. Taigi galime baigti nagrinėti šios klausimus ir perėti prie kito darbo atvarkės punkto, prie devintojo darbo atvarkės punkto, jis yra labai įdomus. Ir turėtume išklausyti Europos lyčių lygybės instituto pristatymą. Ir norėtume suteikti žodį poniai Langbak. Ji netrukus prie mūsų prisijungs, labai jūs sveikiname. Ką tik Visai neseniai mes turėjome garbės išklausyti jūsų prezentacijos tarybos pastate, o, o dabar jūs galėsite mums papasakoti apie tai, kokie, kokia yra pažanga daroma lyčių lygybės rytėje. Taigi sutikime žodį jums pirmiausia, o po to galėsime surinkti bendrą diskusiją. Prašome. Labai dėkoju. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad man nepaprastai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Tai yra pirmoji mano galimybė susitikti su naujai išrinkto parlamento DFAM komiteto nariais ir ko gero paskutinė. Mes pateiksime jums informaciją šiandien apie tai, kaip Europos parlamentas atsižvelgia lyčių lygybės aspektą. Ir jūs pamatysite, kad Europos parlamentas pirmauja šioje srityje visame pasaulyje. Uh, Šiek tiek klausiausi jūsų diskusijos apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir džiaugiuosi, kad jūs kėlėte tuos klausimus ir aš galiu Jums pateikti papildomus informacijos beje apie mūsų agentūrą, jos patu, darbo ypatumus ir apie tai, kaip turi būti taikomos Europos parlamento taisyklės, kurios yra aktualius ne tik mūsų institutui. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Kas, jūs žinote, kas mes tokie esame, ypač tie, kas yra dirbęs e, moterų komite, teisų komitete anksčiau, bet aš norėčiau tiesiog jums trumpai naujiems nariams pristatyti mūsų instituto e, darbą, kaip mes bendravome su Europos komisija, su pilietinė visuomenė. Tai kągi mes e, turime institutą, rengiame lyčių lygybės rodiklį, kurį minėjo pirmininkė. Panas Otison rekomendavo, ponia Otison rekomendavo naudotis tų rodiklių kaip stebėsinos priemonė ir aš jums netrukus papasakosiu apie tą rodiklį. Bet svarbiausia yra tai, kad mes nusprendėme ir valdymo taryba tą patvirtino, kad nuo šių metų mes skelbsime kiekvienų metų e, indeksą, nepaisant mūsų ribotų e, išteklių. Mes e, vertinsime padėtį kiekvienais metais. Tai yra svarbu, todėl kad matome, kad padėtis valstybės narise e, keičiasi kiekvienais metais. Ir, e, ir nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės turėtų žinoti, kaip, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Tai šiemet mes daugiausia dėmesio skiriame profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimu, kitais metais daugiausia dėmesio skirsime sveikatai. Tai Ir taip pat e, būtų da, įdomu gal jums sužinoti, kaip jūs galėtumėt prisidėti prie to, kad e, lyčių lygybės aspektas būtų integruojamas visas kitas politikos rytis, nes kitų ryčių specialistai gal ne visuomet žino, kaip tai galima būtų padaryti. Lyčių lygybės institutas buvo sukurtas prieš dešimt metų. Ir tai toks sprendimas sukurti institutą buvo atsižvelgtas po to, kai valstybės narės nusprendė įvertinti, kokią pažangą ES daro atgyvendimą jungtinių tautų darbo tvarkę šioje srityje. Buvo patvirtinta Pekino veiksmų patvirtinęs Pekino veiksmų planas ir praeitą šį metų mes rengėme bendras ataskaitas konkrečiomis temomis. Ir taryba šių ataskaitų pagrindų priima paprastai savo išvadas. Bet kaip aš ir sakiau konferencijoje dėl išlygybės indekso, mes matome, kad ne visos valstybės narės reaguoja į mūsų e, siunčiamą žinią. Ir tikrai būtų gerai, jei naujojo strategijoje, kurią rengia Europos komisija, da, da, įtvirtintų šį rodiklį geriau. Kągi, mes rengiame statistinius duomenys apie lyčių lygybę ir paprastai visi Europos parlamento nariai gali gauti prieigą prie mūsų duomenų bazės. Ir džiaugiuosi beje, kad ir parlamento nariai aktyviai ją naudojasi. Mes ją neseniai atnaujinome ir paskelbėme tenai naujausius statistinius duomenys. Toliau, lyčių lygybės aspektų integravimas Nepaprastai džiaugiuosi, kad būtina lyčių lygybės aspektą integruoti visas da, a, a, politikos sritis. Bet aš džiaugiuosi, kad bus biudžetas formuojamas, išvilgiant lyčių lygybės aspektą, kad bus vertinamas biudžetas taip pat pagal lyčių lygybės aspektą. Prieš kelius metus mes pradėjome taikyti sektorinį požiūrį. Jūs galite, pavyzdžiui, paklausti, kaip žvejybos sektorius e, yra susijęs su lyčių lygybė. Ta galite rasti mūsų svetainėje. Ten yra nurodyta, kokiuose sritise žunkystės sektoriuje reikia papildomų veiksmų. Uh, Toliau, dėl lyčių lygybės aspektų integravimas į biudžetą. Jau keletą metų to siekiame, dar pirmininkaujant Rumunijoje, EPSCO ministrų susitikime mes e, iškėlėme tą mintį ir matome, kad EPSCO užimtumo ministrai traukia šį klausimą į savo darbo tvarkę. Mes taip pat ištyrėme struktūrinius fondus Ir jūs tikriausiai pritarsite man, kad vienas procentas skirtas lyčių lygybei tikrai yra nepakankamas, nepakankama suma. Europos socialinis fondas, kuris padeda mums įtvirtinti lyčių lygybę. Ir tai reiškia, kad tame fonde turi būti numatytas tinkamos lėšos lyčių lygybei. Bet džiaugiamės, kad, kad žengime priekį šioje srityje ir uh, nuo kitų metų mes daugiau dėmesio skirsime ir viešiesiems pirkimams ir lyčių lygybei per viešuosius pirkimus. Dar viena tema - smurtas prieš moteris. Mes ir lyčių lygybės institute de, taip pat stebėjome padėtį priekybos žmonėmis srityje. Jums yra žinoma, kad 80 procentų visų žmonių, kurie tampa priekybės žmonėmis aukomis, yra moteris, kurios dažniausiai yra gabenamos svetur prostitucijos tikslais. Ir mes taip pat atlikome ir tyrimą apie da, uh, liudytojus. Tai galėtų padėti mums taip pat užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių pasitikėtų mūsų teisėsauga, mūsų teismais. Tai tiek trumpai apie mūsų darbą, bet mūsų metinėje ataskaitoje de, kur kas detaliau yra pasakojama apie mūsų veiklą visose mano minėtose sritise. Ir mes parengėme Mes pradėjome da, tarp parlamentinėme, tarptautinėme forume kalbėti apie da, parlamentinio darbo priemonės, kuriomis būtų atsižvelgiama ir jautriai reaguojama lyčių lygybės aspektą ir teikiam rekomendacijas, kaip, ką galima būtų daryti Europos lygmenių, da, bet ir nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose. Mes teikime da, da, dvi paslaugas. A, a, atsiprašau, mes atlikome du tyrimus. Ir tuose tyrimuose viename labai išsamei paaiškinama, kokiu rekomendacijų reikėtų uh, šiuo metu. Jūs matote, kaip keičiasi padėtis. Penkiose sritise yra ištirta situacija. Ir jūs galite pamatyti, pavyzdžiui, kie, kokia yra lyčių lygybė parlamentuose. Tai ir čia kalba eina ne vien apie parlamento narių lyčių lygybę, bet ir parlamentų darbuotojų lyčių lygybę. Ir matome, kad situacija gerėja. Pato mes ištyrėme teisės aktus. Uh, E, e, kokios paslaugos yra teikiamos parlamentuose, skaitant vaikų priežiūros paslaugas e, ir taip toliau. Aš da, kalbėdama apie lyčių lygybės da, indeksą da, jums paaiškinsiu, kaip visa sistema veiks. Mes turime šviesoforo da, spalvų sistemą, žymėjimą. Ir jeigu jūs nueisite mūsų svetainę, pamatysite kad visose tose penkiose sritise atskiri klausimai sužymėti yra da, žalia, geltona, raudona spalvomis. Žalia reiškia, kad viskas yra gerai, da, geltona, da, tai kad dar reikia kito pasitemti ir po to raudona spalva yra pažymėti da, e, trūkumai. Ir uh, Jūs pamatysite, kokia yra situacija vairiuose nacionaliniuose parlamentuose, kaip saugiai jaučiasi žmonės, e, kaip jiems atrodo, ar jie yra persekiami ar ne. Po to Kozakė ir e, mes tikimės, kad bus atsižvelgta į mūsų tokias uh, skelbimus duomenės ir tikimės, kad ir Europos parlamentas taip pat galės, atsižvelgdamas mūsų skelbiamą informaciją, tobulinti savo darbą. Toliau, lyčių lygybės indeksas. Iš tikrųjų, da, da, daug įvyko įdomių diskusijų ir šiemet pagrindinė mūsų tema yra profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas. Jums yra žinoma, kad tai yra nepaprastai aktuali tema visiems, kad, kas dirba Vera Jūrova, komisijos narė, kurie buvusioje komisijoje buvo atsakinga už lyčių e, lygybę, paprašė, kad mes parengtume tokią pažangos vertinimo lentelę, kuri parodytų, kokia yra padėtis e, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo srityje. Na kągi. Aš jums parodysiu dabar, kokia yra uh, kokia pažanga buvo padaryta nuo 2005 metų. Mes matome, kad ta pažanga neįtin ne didelė. Per 12 metų mums pavyko pasistumėti į priekį tik tai 5,4 balo. Ir tas lyčių lygybės indeksas padeda mums matyti, kokiuose, da, um, šal, kokiuose sritise pažanga daroma greičiau, kur viskas stagnuoja. Ir da, kai kas šiandien gal pasakytų, kad 2012 metais tokia lėta pažanga nėra priimtina. Dabar yra padėtis konkrečiose valstybėse narėse. Jūs matote, kad Švedija pirmauja, kaip ir visuomet, da, po to Danija seka ir Prancūzija. Prancūzijoje tikrai buvo padaryta nemažai pažangos. Mes turime da, kelias valstybės narės, kurios da, a, a, kuriuose padėt, rodiklis yra didesnis nei ES vidurkis. Ir didžiausią pažangą padarė da Portugalija da 3,9 balo da politinio da, ir ekonominio sprendimo sritise. Estijoje taip pat yra padaryta nemažai pažangos žinių, pinigų ir laiko sritise. Taigi jūs matote, kad remiantis šiais duomenimis galima tikrai suprasti, kur reikia pažangos. Niderlandai buvo ketvirtoje vietoje, dabar atsidūrė šeštoje vietoje, o Lietuva mes matome, kad mes sugrįžome į ankstesnės pozicijas ir taip yra dėl to, kad moteris neįtin aktyviai tai yra traukiamas į sprendimų prieimimo procesą. Na kągi, dabar matote da, da, da, rodikliai įvairiose sritise, da, galios srityje padaryta yra didžiausia pažanga. Ir laiko ir galios sritis yra labai svarbios. Laikas yra susijęs tiesiogiai su profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimu. Aš jums papasakosiu. Pa kokia yra pažanga padaryta ir matome, kad pinigų ir sveikatos srityje taip pat daroma yra pažanga. Ir tai yra susijęs su tuo, kad koreguojami yra teisės aktai ir taikomos kvotos. Apie kvotas labai dažnai kalbame, bet mes matome, kad tose šalise, kur kvotos yra taikomos, tiek rengiant rinkimus, tiek uh, formuojant įmonių valdybas, matome, kad ten pažanga yra didžiausia. Toliau mes turime rodiklius, kurie vertina padėtį konkrečiose sritise, pavyzdžiui, vaiko priežiūros, politikos ilgalaikės priežiūros, vaiko ir kitose sritise. Po to mes taip pat ištyrėme padėtį švietimo ir mokymo srityje tai įtraukta į mokymasi ilgą visą gyvenimą. Taip pat ištyrėme institucijų taikomą politiką, pavyzdžiui, tėvystės e, atostogų politiką. Ir infrastruktūra. Infrastruktūra yra naujas dalykas ir čia reikėtų daugiau mums dirbti, bet mes jau pastebėjome tam tikrų e, disningumą, pastebėjome tam na, e, tikrą dinamiką ir būtų įdomu ją pasigilinti giliau. Taigi mes pažvelgsime į vaiko priežiūros atostogas. Pamatysime, kad e, trijose valstybėse narise vyrai ir moteris, kurie turi vaikų, gali dešėti vaiko priežiūros atostogos. Tai yra e, Estija, Suomija ir Švedija. Štai tokios yra tos trys šalis. Kitose šalise ir vyrai, ir moteris gali išeiti tokio atostogų, bet su tam tikromis išlygomis, taikomos tam tikros sąlygos. Jūs matote čia, kad 18 valstybių narių tos sąlygos susijusios su darbu, o 7 su savarankiško darbo statusu, o 11 valstybėse narėse homoseksualios poros, porų teisės išeiti Tai, e, vaiko priežiūros atostogų yra ribojamos. O čia jūs matote, kad didžiausias skirtumas, didžiausia neligybė yra nedarbo ir nedarbo srityje. Ir čia vėlgi moteris daugiausia uh, kenčia. O kitose ta, uh, pagal kitus, uh, kitose sritise jūs matote, kad tai daugiausiai vyrai negali uh, naudotis vaiko priežios atostogomis, pavyzdžiui, tai savarankiškai dirbantis asmenys. Uh, ir dirbantis vyrai negali, da, kartais jų galimybės naudotis vaiko priežiūros atostogomis yra ribojamos. Ir jau minėjau, kad 11 šalių da, homoseksualios poros da, porų teisės išeiti vaiko prieš atostogos yra ribojamos. Taigi šias problemas reikėtų spręsti, rengiant naują strategiją bei naujas direktyvas, kurias ketina parengti naujoji komisija. O čia dabar jūs matote vaiko priežiūros paslaugas ir mūsų tyrimai rodo, kad vaiko priežiūros paslaugos yra svarbus, yra pagrindinis kriterijus, e, sprie, priimant e, e, sprendimus įvairiose sritise. Ir ta, jei teikiamas yra geros vaiko priežiūros paslaugos, tuomet mažinamas yra vyrų moterų atlyginimų skirtumas. 2010 metais turėjome pasiekti Barcelonos tikslus, praėjo devyneri metai ir Mes e, žalės spalva pažymėtoje vietoje matome tas valstybės narės, jų yra 11, kuriuose da, nustatyti tikslai buvo, Barcelonos tikslai buvo pasiekti. Geltona spalva yra pažymėtos šalis, kuriuose tam tikri tikslai buvo pasiekti, o kai kurie ne. Ir raudona spalva yra pažymėtos tos šalis, kuriuose nepavyko pas, e, pa, a, e, siekti Barcelonos tikslų, nepaisant to, kad jiems buvo pritarta. Po to mes ištyrėme, naudodami savo indeksą, kaip lyčių lygybė yra susijusi su galimybę gauti vaiko priežiūros paslaugas. Ir čia nieko nenustebinsi, nes mes matome, kad tos šalis, kurios yra viršuje iš dešinės, tai yra Švedija, Danija, Niderlandai, Luksemburgas, Belgija ir Prancūzija. Nepaisant to, kad to šalis gal da, užima skirtingas vietas tame lyčių lygybės, ta, pagal lyčių lygybės indeksą, matome, kad tenai vaiko priežiūros, galimybės naudotis vaiko priežiūros paslaugomis teigiamai paveikė lyčių lygybės uh, lygį. Na kągi, dėkuoju, dabar su manumu atsakysiu jūsų klausimus. Dėkuoju Jums. Aš manau, kad tikrai daugelis nori užduoti klausimų. Dėkuoju už prezentaciją ir už darbą, kurį Jūs darote. Jo tikrai reikia ir moteriams, ir vyrams. Marija Manuel pirmiausiai pasisakys ir po to Lina. dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų darbą. Todėl, kad kaip jau buvo sakoma, be statistinių duomenų, be informacijos mes negalime formuluoti tinkamos veiksmingos politikos. Dėkoju ir už tai, kad paminėjote ir mano šalį, už pažangą joje pastaraisiais metais. Aš buvau ministrė kompetitinga šioje srityje, tai man išgirdus jūsų žodžius tikrai buvo labai malonu. Susijaudinau netgi dar ir todėl, kad Portugalijos situacija iš tikrųjų nėra pati geriausia vis dar. Uh, Norėčiau pa, pateikti kelis pasiūlymus. Visų pirma, reikėtų prioritetą suteikti smurto namuose e, duomenims, nes jų trūksta ir jie renkami skirtingose valstybėse pagal skirtingus kriterijus, taigi jie nebūtinai yra patikimi. O taip pat duomenys apie skirtumus dėl atlyginimų, tarp vyrų ir moterų atlyginimų, e, duomenys taip pat nėra tinkamai rinkimi, rinkami, rinkami mes nežinome, kokia tikra situacija, kalbant apie skirtumus tarp atlyginimų. Trečia, reikia stengtis suderinti darbo ir asmeninį šeimos gyvenimą. Reikėtų duomenų šioje srityje, išsamesnių duomenų šioje srityje. Portugalijoje šiuo metu vykdome vieną programą. Uh, per kurią suteikiame įmonėms sertifikatą, jį suteikiame taip pat ir mažoms ir vidutinėms įmonėms e, ir finansavimą iš ES lėšų, jeigu yra formuojama geriausia praktika ir e, yra suteikiamas sertifikavimas toks kaip pavyzdžiui ISO 2000 įvairiems produktams, tikrai reikėtų sertifikavimo ir gerių, gerosios praktikos pavyzdžių sertifikavimo. Tai turi būti daroma ir viešame, ir privačiame sektorėje. Ir būtų taip pat e, reik, naudinga pasitelkti vieną kokią nors Europos iniciatyvą kokybės sertifikavimo srityje. Uh, E, kai pavyksta susijęti šeimos ir darbo gyvenimą. Nes, žinoma, galima parengti direktyvą dėl moterų administravimo tar tarybose, bet jeigu moteris negali pasirinkti, padaryti tokių pačių sprendimų kaip vyrai, lygybės nebus. Taip pat šiuo metu yra daug susirūpinimo dėl statistinių duomenų algoritmo reikia tinkamai patikrintų duomenų. Šiuo metu algoritmai yra parenkami pagal tam tikrus nebūtinai tinkamus sprendimus. Dėkuoju Jums už visą Jūsų dedamą darbą. Mes ir toliau Jūs remsime ir su Jumis mielai bendradarbiausime, kovojant už sąlygų gerinimą. Dėkuoju, Lina Galvės. Dėkuoju visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už puikų darbą ir norėčiau taip pat padėkoti ir poniai kolegijai Marija Markeš. Ji dirbo šioje srityje, aš manau, kad tikrai turi daug patirties. Norėčiau padėkoti jai viešai. Norėčiau pasakyti, kad aš tikrai džiaugiuosi lyčių lygybės institutų rezultatais. Uh, Kai kurie iš rezultatų yra tikrai labai svarbus ir aiškus. Pavyzdžiui, kalbant apie kvotas, matome, kad kvotos jau veikia. Jūs pati tai sakėte. Ir subsidijuojamos e, vaikų priežiūros paslaugos taip, taip pat yra labai svarbis rytis. Tai yra du svarbus rezultatai politikai. Taip pat, na, nekartosiu e, pasisakymo dėl duomenų, nes aš tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Duomenų reikėtų daugiau, ypač duomenų apie lyčių lygybę. Ją reikėtų taip pat susijęti ir socialinio-ekonominiu statusu, todėl kad manau, kad šioje srityje nešališkumas nėra užtikrintas, todėl kad politiškai yra kartais naudojami, nu, pasinaudojama situacija. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra tokių politinių partijų, kuriuose yra sakoma, kad tik migrantams kyla lyčių lygybės klausimas problema. Reikėtų geriau surenkamų duomenų šioje srityje, nes tai yra, mano manimo, pavojinga. Pavojingos mintys, pavojų keliančios mintys. Taip pat manau, kad reikėtų reikalauti, kad Eurostatas ir valstybės narės geriau panaudotų apklausas, nes kartais Kartais yra prašoma valstybių narių sureaguoti per šešerius metus pristaikyti prie situacijos, bet nebūtinai tai yra padaroma. Uh, Ir jeigu yra analizuojama tik tai mažytė apriptis, tuomet tai yra galima išnazoti tik tai mažai dalykų. Pavyzdžiui, amžiaus. Ne visada atsižvelgiama į amžiaus grupės, į vyresnius arba jaunesnius asmenis. Jaunesnių žmonių jaunimo apklausimo jaunimo skaičius dažnai būna labai mažas. Ir dėl to tos informacijos tinkamai panaudoti negalime socio, socioekonominiai duomenys taip pat nėra tinkamai surinkami. Kartais duomenys yra labai seni, netgi dešimties metų senumo. Bet būtina atsižvelgti į situaciją, kuris susiklosto dar ir prieš šiandien motinys atostogų, prieš pradedant e, da, dirbti ir taip toliau. Duomenų reikia įvairių. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra toks. Šiemet jūs didelį dėmesį skyrėte darbo ir privataus gyvenimo suderinimui. Aš žiūrėjau įvairius uh, indikatorius, įvairius rodiklius. 37-38 puslapyje yra kalbama apie motinystę. Ko gero, į darbo ir šeimos suderinimo e, klausimą reikėtų traukti ir taip vadinamą maternity penalty ir paternity bonus klausimas. Thank you very much, Ernest Urtason. Dėkuoju, Ernest Urtason. Dėkuoju. Norėčiau taip pat šiltai padėkoti institutui už jų puikų darbą, jūs su juo bendradarbiaujame reguliariai kelis metus. Jūsų statistiniai duomenys yra tikrai puikiai politinė priemonė. Pritariu tam, ką sakėte šiandieną, ir kaip kad Lina minėjo, viena iš e, svarbiausių idėjų, kurią galime suformuluoti e, susipažinę šiais duomenimis, yra tokia. Kvotų srityje yra pasiekta uh, pažangos. Ir tikrai jūsų duomenys yra svarbus priimant gerus sprendimus. Daugelį atvejų tikrai matome, dar galime situaciją gerinti. Pažanga daugelį sričių dar yra lėta. Tai pasakytina apie atlyginimo spragą, apie atlyginimų skirtumus, apie darbo įpratos gyvenimo suderinimą, diskriminaciją lyties pagrindų ir taip toliau. Taigi iš tiesų dar turime įdėti daug darbo. Ir turime tikrai politikos sprendimus įtraukti visus šios klausimus ir įtraukti ir į Europos semestrą. Iš tiesų, ataskaitose, net pranešimuose, net ir komisijos pranešimuose, kai kurie šių aspektų yra pamirštami. Norėčiau dar pasakyti, kad man, kaip buvusiam pranešėjui lyčių lygybės klausimų, buvo tikrai naudinga pasinaudoti jūsų indeksu. Norėčiau paraginti kolegas šiemet naudotis jūsų duomenimis, rengiant pranešimą. Uh, Ir dar vienas klausimas. Kaip manote, kad jūsų duomenys ir indeksai būtų galėti panaudoti rengiant strategiją Europos komisijoje? Ar komisija yra įsitraukusi į bendradarbiavimą su jumis ar bendradarbiauja, remias jūsų duomenimis? Nes jeigu ne, tuomet galėtume paraginti komisiją juos atsižvelgti. Dėkuoju, prašau, Virginė. Thank you. And uh, yeah, I see that. Dėkoju. Matau, kad uh, jūs tikrai skaitote, susipažįstate su mūsų duomenimis. Tuo džiaugiamės, nes mes tikrai daug darbo įdedame. Dėl smurto uh, statistikos duomenų tikrai duomenys renkami skirtingai. Mes tai matome. Ir matome, kad reikia suvienodinti, pavyzdžiui, e, apibrieštis, pavyzdžiui, šiuo metu dirbame su moterų nužudimo ir išprievartamo žaginimo terminais. Taigi mes tengiamės suvienodinti terminus ir vėliau su visomis valstybės narimis, su teisės saugos institucijomis sutarti. Šiuo metu dar neįtraukti, neįtrauktos tos institucijos, bet mes tikimės įtraukti ir jų duomenis, rengdami a, indeksą. Mes suprantame, kokia yra situacija ir tikimės, kad per, pas, per kitus ateinančius metus apibrieštys valstybės narėse bus vien, suvienodintos. Na, nu, o dėl statuso jau buvo įrodyta daug kartų, daug tyriejų, kad smurtas e, vyksta visose lygmenyse, bet kokio statuso šeimose. Mes pasirinkome dešimt valstybių ir analizavome ir tai, kaip galėtų pasitarnauti, kaip galėtų padėti liudininkai kitais metais, per Vokietijai pirmininkaujant, aš manau, bus pristatytas mūsų darbas ir šioje srityje. Dėl suderinimo darbo ir šeimos suderinimo diskriminacijos šios srityje tikrai dar per daug. Mes fin, Suomijai pirmininkaujant pristatėme ataskaitą plus 25 ir joje taip pat yra naudingos informacijos. Per kelias savaitės šis dokumentas bus paskaptas ir internete, jeigu to dar nepadaryta. Na, dėl algoli, algo, algoritmo norėčiau pasakyti, kad aš peršokau vienus metus, todėl kad sveikata bus ne, ne kitais metais, bet už dviejų metų. Uh, Mes kitais metais analizuosime skaitmeninimo darbe klausimą. Taigi tikrai labai įdomu pažiūrėti, pa, palaukti, pažiūrėti, kokius duomenis turėsime. Bet e, dirbtinis intelektas yra mm, dargi ir labai plati tema dėl socialinio ar ekonominio statuso. Ir Pekino ataskaitoje mes matome, kad Smurtas vyksta taip pat ir prieš neįgalias moteris ir taip pat tarp migrantų. Taigi tikrai reikėtų atsižvelgti ir jų situaciją. E, dėl ataskait, dėl apklausos, na, aš jums tikrai pritariu. Reikėtų dar pasakyti, kad e, šiuo metu skirtumas tarp atlyginimų yra iš tikrųjų toks klausimas, apie kurį turime tik ribotus duomenis. Mes turime atlyginimą, atlyginimų kas mėnesį analizę ir į šią analizę yra įtraukti ir bonus ir kiti dalykai, kuriuos minėjote. 45 procentai yra skirtumas, atlyginimų skirtumas, lyginant vyrų ir moterų, kurios turi mažiausius negu 7 metų vaikus. Taigi matome, kad skirtumas tikrai didžiulis. Tai yra taip vadinama motherhood penalty, tai yra moteris nukenčia nuo motinystės. strategiją ruošė komisija ir komisijos narė dalį. Aš esu tikra, kad mūsų duomenimis remsis ir komisija, todėl kad ir generalinis teisingumo direktoratas jais remiasi mūsų duomenys yra tvirti, juos galime tikrai lyginti su kitais ir galima juos panaudoti. siekiant tinkamų tikslų. Uh, Klausimų nebuvo, bet norėjau patikslinti dėl um, e, instituto kaip e, darbdavio. E, aš esu įgaliota pasirašyti darbo sutartis. 27 darbuotojai yra nulatiniai, pagrindiniai darbuotojai, iš jų 10 yra e, sutartininkai, jie taip pat yra nulatiniai darbuotojai institute e, ir taip pat e, keli iš jų yra išėję tėvystės motinysės atostogų ir e, dėl kitų priežasčių, tad jie yra pakeisti. Taip pat nacionaliniai ekspertai yra komandiruojami į mūsų institutą, čia jau kita sutartis. Mes nepasirašome jokių sutarčių su laikinaisiais darbuotojais. Mm, jie nėra mm, instituto darbuotojai, kaip e, sakė Vilija Blinkievičiūtė, e, yra tam tikros agentūros, iš kurių mes e, gauname tokius darbuotojus. Taigi jų statusas yra kitoks e, ir funkcijos yra kitos. Ir e, nuolat aiškiname tą skirtumą. Visų pirma, kiekvienoje valstybėje narėje laikinųjų darbuotojų direktyva aiškinama vis kitaip laikiniai agentai ir laikiniai darbuotojai jau yra tarpusavėje painiojami, tai jau kelia tam tikrų sunkumų, bet to atlyginimą reikėtų lyginti, turint omenyje, kad tai būtų tas pats darbdavys ir tos pačios pareigos. Mūsų institutas labai nedidelis ir yra labai didelis skirtumas, kurio galbūt nėra didesnėse agentūrose. Taigi mes savo mm, biudžetą galime paskirstyti tik tai savo darbuotojams 27 plus 12. Net jeigu kas nors dirba pas mus kaip laikinasis darbuotojas, uh, kaip kartais būna nu, kokiams nors laikinoms funkcijoms, mes negalime mm, tų funkcijų kažkaip įrašyti dėl tam tikrų ES ypatumų. Taigi tarp tokių kažkokių tarpinių darbuotojų ir darbuotojų, kuriuos tiesiogiai pasamdo institutas, yra skirtumų, skiriasi ir pareigos. Ir, kaip sakė ponia Blinkevičiūtė, galbūt reikėtų e, institutui skirti daugiau lėšų, kad e, galėtų samdyti kvalifikuotus specialistus. E, ne, yra, mm, jūs tvirtinate etatų planą ir mm, jį tvirtina taip pat komisija. Taigi e, mums iš tikrųjų reikia didinti darbuotojų skaičių. Ne pinigai problema, o etatų planas. Tiesiog per mažai darbuotojų ir mums reikėtų tą skaičių didinti. Ačiū, dėkojame už šį. Um, patikslinimą, apie tai taip pat buvo kalbama nemažai ir pagal anksčiau aptartus darbo tvarkės punktus. Taigi galime užbaigti mūsų diskusiją. Kaip žinote, mus tik neseniai išrinko, gegužės pabaigoje, bet mes FAM komitete jau turėjome porą puikių progų gauti informaciją, atlikti tam tikrą paruošiamą įtyriamą į darbą. Ir Susipažinome su jūsų instituto veikla, taigi labai dėkojame už jūsų darbą, už tai, kad esate pionieriai viso šio projekto, kad šis institutas buvo įsteigtas, kad jis dirba šį darbą, kuris mums yra labai svarbus mūsų politinėje veikloje, jis grindžiamas e, konkrečiais duomenimis, e, labai um, solidžia metodika grindžiamas. Taigi, po dešimties metų e, nuo veiklos pradžios mes ir toliau linkime Jums sėkmės ir dėkojame už darbą. So. So we are coming to uh, our Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai diskriminacija dėl lyties vakarų Balkanų šalyse, tai yra 12 darbo tvarkės punktas. Pakvietėme programų direktorę iš moterų e, tinklo iš Kosovo. Aš norėčiau ją pakviesti čia labai e, sveikinu. There's nobody. Interested me. Please, I invite you to give your presentation. Thank you. Prašom, žodis Jums. Madam Chair, thank you. Ačiū pirmininkė, dėkuoju parlamento nariams už šią galimybę. E, tikrai e, Buvo labai įdomu klausytis ponios Langbak, mes taip pat žavimės instituto darbu. Noriu pristatyti Jums mūsų atliekamą tyriamąją veiklą. Mūsų koalicija jungia šešias moterų teisų organizacijas ir mes dirbame diskriminacijos dėl lyties, moterų teisų, darbo teisų srityje. Tai Vakarų Balkanuose. Aš esu parengusi kelias e, skaidres ir yra įvairių šalių ataskaitų, taip pat e, jeigu norėsite, galėsiu Jums pateikti nuorodas į jas. Mūsų regione yra labai nedaug e, diskrim, tai yra duomenų apie diskriminaciją dėl lyties darbo e, srityje ir e, mums reikia toliau stengtis surinkti kuo daugiau duomenų, reikia atlikti teisinę analizę, peržiūrėti paskelbtą literatūrą šioje srityje. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 11 tūkstančių e, vyrų ir e, moterų. Užtikriname anonimiškumą, bet e, dėl to yra ir tam tikro šališkumo. Dauguma atsakiusių yra žmonės turintis gerą įsilavinimą, Taip toliau. E, taip pat e, e, vyko įvairūs pokalbiai su moteriamis apie diskriminavimą darbe ir pokalbiai su įvairių institucijų atstovais. Kokios pagrindinės išvados susijusios su ES teisės aktų perkeliamu į nacionalinę teisę? Mes siekiame įstoti į Europos Sąjungą, todėl konsultuojame savo vyriausybės, ką jos galėtų padaryti lyčių lygybės rytyje. Yra tam tikrų išimčių, jos mm, nėra e, tinkamai suvokiamos ir nėra tinkamai taikomos. Taip pat viktimizacijos klausimas, tai aukų, kurios nukentėjo praneždamos apie diskriminaciją, apsauga. Taip pat e, svarbus klausimas savarankiškas darbas. Pareiga įrodyti taip pat nėra įtraukta į visas teisinės sistemas. Asociacijų statusas asociacijų, kurios e, gali remti mm, asmenys nukentėjusios nuo diskriminacijos, bet tai taip pat nėra pakankamai tvirtinta teisinėje sistemoje. Toliau kalbant apie asmeninio gyvenimo ir e, darbinio gyvenimo e, pusiausvyrą, tai kelia tam tikrų problemų, nuolat kyla problemų dėl motinystės, tėvysės atostogų ir e, mūsų teisės aktai visiškai nėra suderinti su šia direktyva dėl pusiausvėros tarp asmeninio ir e, profesinio gyvenimo. Taip pat e, kyla tam tikrų įgyvendinimo problemų diskriminacija e, yra įrašyta įvairius ryčių teisės aktus, bet dėl to gali kilti painiavos, dėl to, kaip visą tai gyvendinti, nes žmonės tiesiog nežino, kuriuos teisės aktus taikyti kada. Taip pat e, pristatysiu Jums šiek tiek apie tai, kokiu rezultatu sulaukime per apklausą. Pirmiausia, e, darbo lygis Vakarų Balkanuose. Matome, kad Daugiau e, vyrų dirba nei moterų. Pavyzdžiui, e, e, Šiaurės Makedonijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje 19 procentų skirtumas yra Kosove. 29 procentai, procentinių punktų skirtumas. Taigi Kosove mano šalyje tik dvi iš dešimties moterų dirba, yra užimtos. Ir pakalbėkime šiek tiek dabar apie diskriminaciją. Ar esate susituokusi, ar turite vaikų, ar planuojate turėti vaikų. Štai e, klausimai, kurių sulaukia daugelis moterų e, pokalbiuose dėl darbo vakarų Balkanuose. Ir dėja mes žinome, kad e, darbdaviai diskriminuoja moteris, jas įdarbindami dėl jų šeiminės padėties ir planų susijusių su šeima ir vaikais. Daugiau nei 54 procentai sakė, kad patiria diskriminaciją darbe. Motinystės atostogų teisų pažeidimai, e, ko gero, viena iš labiausiai paplitusių e, moterų diskriminacijų formų darbo rinkoje. E, tokios teisės yra pažeidžiamos tiesiogiai, nes darbdaviai nutraukia moterų darbo sutartis, kai jos pastoja, arba netiesiogiai, kai darbdaviai tiesiog nepratesia sutarties po to, kai sužino, kad darbuotojas pastojo. Be to, e, moteris, e, kurios buvo nečios ir dirbo tuo metu, sako, kad negavo iš darbdavio arba iš vyriausybės institucijų atlyginimo už tą laikotarpį. Pavyzdžiui, e, moteris 24 metų iš Šiaurės Makedonijos pasakoja, kad neteko darbo dėl neštumo, o buvo dirbusi toje įmonėje jau trejus metus. Ir kas, e, kalbant apie seksualinį priekabiavimą, kas trečia moteris e, praneša, kad susidūrė su tam tikra seksualinio priekabiavimo forma. Pavyzdžiui, moteris 30 metų iš Serbijos papasakojo, kad e, įmonės vadovas reikalavo, kad jis su juo permiegotų, kad galėtų gauti paaukštinimą. Daugiau nei 76 procentai moterų nepraneša jokia institucija apie e, diskriminacijos atvejus, mažiau nei 4 procentai e, moterų patirusių diskriminaciją kreipėsi į policiją, e, daugiau nei, tai yra mažiau nei 3 procentai kreipėsi į prokuratūrą, mažiau nei 5 procentai į teismus, nes nenori patekti, prarasti darbo, kaip sakė viena 47 e, metų moteris iš Juotkalnyjos. Todėl e, tenka kentėti. Labai nedaug moterų praneša apie diskriminaciją dėl lyties e, Iš tyrimų e, matyti, kad dauguma moterų ir vyrų Vakarų Balkanuose vis dėlto žino, kad su darbu susijusi diskriminacija dėl lyties yra neteisėta. Tačiau žmonėms trūksta žinių apie tai, kaip pranešti apie tokios diskriminacijos atvejus, todėl pranešama nepakankamai. E, baiminamasi, kad e, neteks darbo, kad bus ilgos procedūros, nepasitikė institucijomis, nesupranta, kaip vyksta procedūros. Taip pat e, priminsiu, kad e, buvo apklaustos e, gerai įsilavinimą turinčios dirbančios moteris, gyvenančios mieste, turinčios prieigą prie interneto. Viena iš trijų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą darbo vietoje. Daug, daugiau nei pusė sakė, kad buvo diskriminuojamos jas įdarbinant. Ir moterų darbo sąlygos nėra pakankamai stabilios, nėra pakankamai saugios. Institucinis atsakas labai nedidelis, prastai valdomi duomenys. Žinoma, kadangi apie diskriminacijos atvejus pranešama nedaug, mažai žinoma apie atvejus, apie žmonės, kurie patiria tokią diskriminaciją. Be to, institucijoms labai trūksta žinių apie diskriminaciją dėl lyties, net nežino, kaip nagrinėti tokias bylas. Mūsų rekomendacijos. Mes esame parengę daug ir kelias jums pristatysiu. Visų pirma, norėtume, kad būtų iš dalies keičiama teisinė sistema Vakarų Balkanuose ir manome, kad e, dabar pats laikas e, bandyti įgyvendinti tokius pakeitimus. Ypač reikėtų pakeisti mūsų teisės aktus pagal e, vienodo požiūrių direktyvą, savarankiško darbo direktyvą ir uh, asmeninio ir profesinio darbo pusiausvėros direktyvą. Labai svarbu, kad e, darbo e, rinkoje mūsų šalyje būtų užtikrinama tokia pusiausvėra ir moteriams, ir vyrams. ES e mes E, taip pat esame skyrę kelias rekomendacijas daryti didesnį spaudimą, kad e, būtų įgyventinamos institucinės reformos e, stojant į ES, tai turėtų būti būtinoji sąlyga. Manome, kad ES gali nuolat to reikalauti, stebėti, kaip tai vyksta, galėtų rinkti kiekvienos iš vakarų Balkanų šalių uh, metinės ataskaitas ir reikalauti, kad jos keistų savo teisinės sistemas pagal ES direktyvas, įskaitant asmeninio ir profesinio e, gyvenimo pusiausviros direktyvą. Taip pat e, svarbu nuolat palaikyti politinį e, dialogą su įvairiais subjektais, siekiant kovoti su diskriminacija ir iš dalies pakeisti teisinės sistemas. Mums taip pat labai svarbu, kai parlamento nariai atvyksta <clears throat> į mūsų šalis, kad, jos, kad, kad būtų atvykstama kartu su nariais, kovojančiais už moterų teisės, kad tam būtų skiriama kuo daugiau dėmesio, viešumo. Ir mes siekiame stebėti, kaip galima proporcingiau paskirstyti e, finansavimą, biudžetą, atsižvelgiant į lyčių e, perspektyvą. Ir e, būtinai reikia įtraukti lyčių klausimus ir visas politikos sritis. Ant popieriaus tai yra padaryta, bet reikia nuolat prašyti komisijos, kad uh, Ji ragintų visus es finansavimo gavėjus įtraukti lyčių lygybės klausimus į visas politikos rytis, atlikti analizę. Eigė yra parengęs labai geras gairias šiuo klausimu. Be to, e, FAM komitetas e, ir anksčiau yra minėjęs ataskaitoje, e, kuri buvo parengusi narė Mūdė, parengti konkrečiai su lytimis susijusius rodiklius, kurie būtų taikomi vykdant stebėseną dėl dėl tų veiksmų, kurie yra finansuojami ES lėšomis. E, taigi, tai neblogi planai, tačiau jie nėra pakankamai griežtai įgyvendinami. Mes e, turime viską e, įtvirtinti bendrame gyventimo reglamente, kad visa tai būtų daroma. Aš visą tai esu išdėsiusi mūsų parengtame dokumente. Ačiū. Ačiū labai už įdomią prezentaciją. Žinoma, mes Suprantame, kad padėtis su žimtumu Vakarų Balkanuose apskritai nėra labai gera ir žinoma labiausiai nukenčia moteris, e, kurios susiduria su diskriminacija įvairiose sritise, kurias minėjote. Taip pat ačiū už tai, kad priminėt mums, naujiems nariams šiame komitete, apie tai, kas jau buvo padaryta ankstesnių narių, e, kaip Claire Moody, pavyzdžiui, e, šioje srityje. Taigi, noriu Jums labai padėkoti. Pažals, prašom. Dėkoju. Labai trumpai Aš tiesiog, e, e, aš pavėlavau šiek tiek dėl to, kad e, ne į tą salę nuėjau, bet dėkoju Jums už Jūsų tyrimą ir dėkoju Jums už tai, kad pasidalinote tyrimo išvadomis su mumis, bet mes iš tikrųjų žinome, kokia yra padėtis šalyse kandidatėse. Mes žinome, kad mažumų teisėms apskritai skiriamas per menkas dėmesys tose šalyse ir todėl mes turime ypatingai rūpintis tomis moteriamis, kurios yra atleidžiamas iš darbo vietos ar negali įsilieti darbo rinką dėl e, neigiamo požiūrio į jas. Vakarų Balkanuose e, iš tikrųjų prarandama yra labai daug darbuotojų. Ir yra moterų, kurios 30 e, metų nedirbo, tai reiškia, kad jos ar neturės pensijų. Uh, ir yra įvairių problemų, kurias reikia spręsti įvairiuose sektoriuose vienu metu. 2018-2011 metais buvo patvirtintos kovos su skurdu strategijos ir jos taip pat mums padeda siekti pažangos moterų teisų srityje, bet matome, kad ta pažanga yra kur kas lėtesnė nei kitose rytų Europos šalise. Ir džiugiuosi, kad Jūs e, savo da, tyrimo da, dokumente 40, 40 puslapyje kalbate apie mažumų teisės. Ir dar labai trumpai aš norėčiau pakalbėti apie gerą pavyzdį, ne tik priekybos žmonėmis, segregacijos mažinimo sritise. Manau, kad mes galime prašyti, kad uh, siekia narystės būtų nustatomi reikalavimai susijęs su mažumų teisėmis. Ir čia galime pasinaudoti ne tik pasirinkimo narystėje priemonę. Ir neseniai vyko renginys, kuriame buvo kalbėta apie kovą su priekyba žmonėmis. Buvo, tame renginėje buvo paminėti svarbus įsipareigojimai. Ir aš manau, kad mes gal galėtume padaryti daugiau tam, kad mes daugiau darytume, ne tik tvirtindami daugiau metą finansinę programą, bet ir imdamiesi konkrečių tikslinių veiksmų, pavyzdžiui, kovos su vaikų smurtu, daugelįpė diskriminacija sritise. Taip pat reikia nepamiršti, kad kai kur reikia ypatingą dėmesį skirti ir vaikams, nes yra vaikų, kurie gimsta jau su e, vėžiu dėl to, kad vanduo buvo labai užterštas, e, taip pat vyksta ir organų, prekyba organais ir dėl e, pernelyg gajus yra paternalistinis požiūris, ne visi vaikai gali mokytis mokyklose. Taigi nepamirškime tai ir vaikų. Labai daug busimos mūsų darbo jėgos bus vaikai, kurie šiuo metu auga labai skurdžiomis sąlygomis neturtingose šeimose. Aš manau, kad mes turėtume rodyti gerą pavyzdį, lyderystės pavyzdį visose šioje sritise. Ir pasirinkimo narystės, narystės priemonės e, finansavimas turėtų būti didinamas. Ir, bet manau, kad ir šią priemonę reikėtų geriau naudotis, nes e, jūsų tyrimas parodė, kad uh, galima būtų taikant tą priemonę spręsti daugybę problemų - diskriminacija, diskriminacija darbo rinkoje, da, romų da, diskriminacija. Be to reikėtų taip pat daugiau dėmesio skirti mokymui. Aš manau, dėkoju Jums už Jūsų darbą. Dėkoju, ar norėtume sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Taip, prašome. Džiaugiuosi, kad Jūs kalbėjote apie klausimus, kurių neminėjau. Taip mes dalyvavome konferencijoje Europos draugai ir kitose renginiuose. Mes dažnai kalbame apie vaikų klausimus ir vaikų priežiūros įstaigų problemas ir ponia Langbak beje taip pat apie tai kalbėjo. Dabar apie biudžetą poro žodžių. Aš žinau, kad daugiau metų finansinė programa dar nėra patvirtinta, bet aš manau, kad mes galėtume jau uh, tęsti diskusiją, kurią beje pradėjome su FAN komiteto nariais. Galima būtų numatyti pagal persijungimą narystę į priemonę, skirti tam tikrą finansavimą lyčių lygybės klausimams. Ir, pavyzdžiui, tai galėtų būti lėšos skirtos, skirtos da, prieglaudoms kurti. Ir da, pagal IPA ir pagal daugiametę finansinę programą galima būtų numatyti tokių finansavimą šių prieglaudų steigimui. Ir taip pat Stambulo konvencijos ratifikavimas ir gyvenimas turėtų būti tarp prioritetų formuojant biudžetą. Dėkoju. Iš tikrųjų, jūs sutikėte nemažai peno mums tolesniam darbui ir aš manau, kad iš tikrųjų ta, jūs pateikėt mums šią informaciją taip pat tinkamu laiku. Mes e, šiame komitete tikrai de, esame atviri jūsų pasiūlymams. E, Dievas egzistuoja, jo var, vardas yra Petrūnija. Štai toks to, filmas tokiu pavadinimu laimėjo e, Europos parlamento įteikiamus Luksemburgo apdovanojimą. Ir tenai pasakojama moteris iš Šiaurės Makedonijos istorija. Ir tai yra geras pavyzdys to, kas yra įmanoma. Taigi dėkoju Jums. Dėkoju. Dabar galime baigti mūsų komiteto posėdį. Kitas FAN komiteto posėdis vyksta 2020 m. sausio 22-23 dienomis. Dėkoju. Geros kelionės namo ir dėkoju vertėjams. Thank you.